Hello everyone. Labas rytas, labas rytas visiems. Turėtume pradėti savo posėdį, kadangi laiko tai neturime per daug. Pirmiausia, tai noriu pasisveikinti su visais. Šiandien vyksta bendras klausimas skirtas E, Monsanto dokumentams ir glifosatum. Tai yra Envi ir Agri komitetų bendras klausimas. Sveikinuosi su mūsų svečiais. Taip pat e, sveikinuosi su kolegomis iš Envi ir Agri komitetų ir visais, kuriem ši tema yra įdomi. Kaip visi žinom, augalų apsaugos produktas glifosatas yra labai karštai svarstomas tiek mokslininkų, tiek politikų, tiek suinteresuotų jų asmenų, tiek apskritai visuomenės. Gruodį baigsis e, glifosato patvirtinimas, komisija, komisija siūlo dešimčiai metų dar pratesti leidimą naudoti glifosatą, o ECA, Europos cheminių medžiagų agentūra, yra padariusi išvadą, kad glifosatas yra saugus, o Europos vėžio agentūra teigia, kad glifosatas yra kenksmingas žmogui. Ir per pirmą mūsų diskusijų raundą kalbėsime apie mokslinę šio produkto pusę. Per, antrąją, per antrąjį diskusijų raundą kalbėsime apie skaidrumą ir mokslinių studijų naudojimą įvertinant glifosatų riziką, ko galima pasimokyti iš JAV. Ir kalbėsime apie taip vadinamus Monsanto dokumentus, pasižiūrėsim, kaip JAV yra atliekama vertinimo procedūra ir kaip rizika yra vertinama Europos Sąjungoje. Jūs žinote, kad Monsanto atstovai buvo pakviesti dalyvauti šiame klausime, bet dėja atsisakė atvykti. Ir kaip dabar viskas vyks? 15 minučių mūsų svečiai turės savo pristatymam. Po to būks e, klausimų ir atsakymų raundas parlamento nariai gali daugiausia vieną minutę pateikti klausimą vienam konkrečiam svečiui. Ir labai paprašyčiau aiškiai pasakyti, kurio eksperto klausėte. O po to ekspertas turės daugiausia dvi minutės į klausimą atsakyti. Programa mūsų labai pilna, labai ambicinga ir labai svarbu, kad visi laikytumėmės numatytų laiko rėmų. Taigi, laukiu susidomėjusi mūsų diskusijos. Dabar steiksiu žodį ponui Dekastro, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vicepirmininkui. Jisai pasakys įžanginę kalbą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad e, žang... E, pasakėte įžanginę kalbą šiam e, klausimui. Mūsų nuomonė šio klausimo tikslas dar kartą išsiaiškinti, kokį režimą ES taiko fitosanitariniams produktams. Tas režimas yra pagrystas trimis ramšiais, tarp jų yra ir um, tvarus naudojimas, apsauginiai reikalavimai. Mums svarbu, kad ES rinka patektų tik tais visus reikalavimus, atitink, saugumo reikalavimus atitinkantis produktai. Taip pat tokių produktų naudojimas turėtų būti kiek manoma tikslingesnis ir tvaresnis. Taip pat būtina nustatyti maksimalias ribas ir liku, maksimalias ribu, likučių ribas galtiname produkte. Uh, Brangus kolegos, šiandien aptarsime e, pirmąjį iš e, ramšių, tai yra leidimų išdavimas. Leidimai išduodami turi būti atsižvelgiami į turi būti e, išduodami atsižvelgiant į riziką. Taip pat yra būtina taikyti tikslinės proporcingas priemonės tam, kad būtų apsaugota sveikata. Ir čia turiuomenį tiek žemdirbių, ir kitų vartotojų sveikatą, tiek ir piliečių bei vartotojų sveikatą. Taip pat būtina užtikrinti, kad ES ūkininkai visą laiką turėtų pačių geriausių priemonių tam, kad galėtų pagaminti saugaus ir kokybiško maisto visiems piliečiams. Iš agri komiteto daug narių dalyvauja šiame klausime. Na ir mums svarbu uh, atvirai išklausyti informacijos apie tai, kaip turėtų būti taikomos taisyklės ir specifinės procedūros, kurios šiuo metu galioja. Ir ką, e, kokias išvadas būtų galima padaryti apie glifozatą. E, tai yra labai svarbu visai ES ūkininkų bendruomeniai. Taigi, Kokios priemonės ir kokios politikos kryptis buvo išnagrinėtos, norint užtikrinti kiek įmanoma geresnę kontrolę ir rizikos vertinimą? Toliau, kokie, kokius mechanizmus turi piliečiai, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat ir profesinės organizacijos bei nepriklausomos mokslo įstaigos tam, kad būtų galima tinkamai valdyti riziką ES lygmenių, užtikrinant skaidrumą ir nešališkumą. Taigi, šio klausimo tikslas yra atlikti išsame susijusių klausimų analizę. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kuo skiriasi padėtis ES nuo JAV. Europos parlamento nariai turėtų gauti visą reikalingą informaciją. Uh, nes temos tikrai labai svarbios mokslinių, politinių ir socialinių požiūrių. Na, o dabar, jeigu bendra pirmininkė pritarė, pradėkime pirmą diskusijų dalį. Ir iš karto norėčiau pristatyti tris pirmosius ekspertus. Visų pirma, tai yra profesorius Kristofer Portie iš Maastrichto universiteto. Jis parengė daugiau kaip 200 publikacijų, ne vienerius metus gilinosi šios klausimus. Jis buvo nusiuntas ir laišką Europos komisijos pirmininkui Juncker. Taip pat buvo siunčiami laiškai ir e, įvairioms agentūroms, pavyzdžiui, EFSA. Taip pat suteiksiu žodį Kate Gitton. Jie yra iš tarptautinės vėžio tyrimų agentūros. Prieš 16 mėnesių ji jau dalyvavo klausime Europos parlamente glifosato klausimais. Ji dirbo ir Lyonė, ir JAV, ir ji kalbės apie glifosatų e, kancerogeniškumą. Na ir galiausiai suteiksiu žodį. Nedaugiau kaip 15 minučių e, profesorių Jose Tarazoną. Jis yra iš EFSOS agentūros pesticidų skyriaus, yra tos skyriaus vadovas. Jis taip pat dirbo ir Europos chemikalų agentūroje Helsinkije ir jis daugiausia gilinasi rizikos vertinimą. Taigi žinote, e, kad visų pirma bus suteikiamas žodis svečiams, paskui e, kolegoms, kurie jau įsirašė kalbėtojų sąrašą, galėsite pasisakyti po vieną minutę ir taip pat jūs galėsite nurodyti, kokiam svečiui užduodamas klausimas, o paskui svečiai turės po dvi minutės atsakymams. Dabar suteiksiu žodį mūsų ekspertams. Visų pirma, e, profesorius Christopher Porter, prašom, žodis jums 15 minučių. Aha, thank you. Now can you hear me? Dėkoju. Tai Labai džiaugiuosi galėdamas šiandien būti su jumis. Tikiuosi visi mane girdite. Aš be visa ko esu ir konsultantas e, keleto JAV firmų, kurios e, yra pateikę e, baudžiamasias, kurios dalyvauja baudžiamosiuose tyrimuose dėl glifosato. Bet šiandien aš kalbu kaip paprastas pilietis. Kalbant apie mokslinius įrodymus, tai pirmiausia, kalbame čia apie trejopus duomenis - epidemiologinius, eksperimentinius vėžio tyrimus ir mechaninius, mechanistinius tyrimus. Šiandien mes neturim pakankamai laiko į viską mm, išsamei leistis. E, atliekant tyrimus su gyvūnais, tai paprastai būna pelės ar žiūrkės, su kuriomis atliekami bandymai ir po to tie gyvūnai yra nužudomi ir tyriami. Yra keturios gyvūnų grupės. Kontrolinė grupė, kuri negauna tų tyriamųjų medžiagų, o kitos trys grupės gauna skirtingą kiekį tos tyriamosios medžiagos. Ir tyrimai kontroliuoja visą e, gyvūnų aplinką ir žiūri, ar formuojasi augliai tyriamosiose gyvūnuose. Tai turime 21 tyrimą e, tyrusi glifosatus. Devyni tyrimai nebuvo atlikti iki galo teisingai, tai galima vertinti tik 12 tyrimų. Septyni žiūrkių ir keturi pelių. Ir per šiuos tyrimus buvo naudojami įvairūs, e, įvairios glifosato atmainos ir e, įvairūs kiekiai ir įvairūs e, laiko tarpas buvo naudojamas tyriant tuos augalus. Tai dabar pasižiūrėsim, ką parodė tų tyrimų rezultatai. Ir šiandien atarsime šešis tyrimus. EFSA ir ECA tyrimais aš sugrupavau, nes jie naudojasi e, tą pačią medžiagą. 2013 metais buvo paskelbtas RAR pranešimas dėl glifosatų ir pelėse buvo rastos piktybinės limfomos. Tas buvo nustatyta dviejose tyrimuose - tiek e, vyriškos lyties, tiek moteriškos lyties pelėse. Ir e, tie tyrimai, kuriais buvo remiamasi, tai buvo 2001 ir 2009 metų. Ankstesni tyrimai nebuvo nagrinėjami. Ir skaitydamas tų tyrimo ataskaitas, aš padariau mm, tokias išvadas. Du 2015 metais Grime ir kolegos paskelbė savo rezultatus be piktybinės limfomos. Buvo pastebėta, kad padidėjo inkstų, auglių ir plaučių adenokarcinomos atveju. Bet čia buvo nenagrinėjamas 2009 metų tyrimas. 2015 metais IARC irgi peržiūrėjo mokslininkų duomenis dėl glifosatų. IARC nagrinėjo trys auglių rūšis, kurios anksčiau nebuvo išnagrinėtos Tai dabar turime jau septynis auglius pelėse. 2015 ir 2017 metais EFSA ir ECA paskelbė savo galutinį vertinimą dėl glifosatų. Bet ten devintų metų tyrimas skirtas plaučio adenokarcinomai nebuvo apžvelgtas, bet kiti tyrimai buvo apžvelgti iš 97 metų tyrimo Ir iš viso dabar turime devynis auglių atvejus. EPA 16 e, paskelbė savo išvadų dokumentą dėl glifosatų. Trejų studijų rezultatų neaptarinėjo, bet aptarinėjo hemangiomas. Ir tuo būdu jau turime 10 auglių Ir aš dar pasižiūrėjau, e, e, ar nėra kas nors praleista. Ir radau dar tris auglių e, rūšis, kurios nebuvo atsispindėję tose vertinimuose. Taigi tuo būdu mes turime 13 auglių, o EFSA ir ECA tik 8 iš jų e, nagrinėja. Ta pati galėtume pasakyti ir apie žiūrkės, bet žiūrkių, kurios, e, kuriom buvo naudojami glifosatai, auglių skaičius tokiuose žiūrkėse yra daug didesnis - 21, o Eka ir Efsa tik 9 tuos auglius aptarė. Taigi, apibendrinant, galime pasakyti, kad iš viso yra 34 augliai, kurie turėjo būti aptarti ir išnagrinėti. Bet dešimt iš tų mm, rastų auglių nebuvo e, jokio, jokiame e, pranešime išnagrinėti. Galite paklausti, argi taip svarbu, bet statistiniai duomenys yra labai svarbus nustatant, kokio auglių tikimybė yra didesnė naudojant glifosatus. Be to skaičiai labai svarbus įvertinant, ar tai, kas nustatyta, yra sisteminis dalykas ar tik atsitiktinis. Prezidentų Junkeriui šiemet gegužės mėnesį pasiunčiau laišką ir gavau atsakymą, kad Europos cheminių medžiagų agentūra iš esmės giliai nenagrinėja tų tyrimų ir jų duomenų. Jie tiesiog daro prielaidą, kad tie visi tyrimai, e, kuriuos užsako pramonė, ir pramonės tyrimų analizė ir įvertinimas yra patikimi ir jais galima remtis. Šiandien pakalbėsiu apie kraujo sistemos auglius, nehočkino limfomą, NHL žmonėm yra. Mm, ga, galimas susirgymas. O pelėse dar yra pastebėta ir kitokių auglių. 85 procentai NHL atvejų yra B lastelių limfomos žmonėse. Ir B lastelių limfomos yra žmonėse ir pelėse labai panašios. Ir tuo būdu, jei norime rasti naujus gydimo metodus e, B lastelių limfomoms žmonėse gydyti, tai tą galima atlikti tyriant peles. Taigi yra labai didelis, labai tvirtas biologinis ryšys tarp šių B lastelių limfomų pelėse ir žmonėse. EFSA ir ECA padarė išvadą, kad tie piktybiniai augliai pelėse nebuvo dėl glifosatų naudojimo. Jie sakė, kad tie augliai patenka į tuos istorinius kiekius, kai kalbame apie auglių kiekį kontroliuojamuose gyvūnuose. Bet jei griežčiau vertinsime mm, tuos istorinius duomenys, tai tada rezultatai būtų šiek tiek kitokie. Ir čia E, naudojantis istoriniais duomenimis, ne visuomet jie tinkamai yra interpretuojami. Ir daugelis agentūrų, jei bent vienas iš tyrimų yra pozityvus, priima tą domen. Kodėl e, tie tyrimai buvo atmesti, todėl kad buvo sakoma, kad 97 metų studijoje buvo pastebėtas tam tikras e, per didelis toksis, toksiškumas. Ką tai reiškia, kad 7 procentai sumažėjo kūno svoris ir 6 procentais mažiau gyvūnai valgė, gyvūnai ėdė. Taip pat buvo pastebėta, kad e, pozityvūs rezultatai buvo pastebėti labiau vyriškos lyties negu moteriškos lyties gyvūnuose. Ir galiausia, kodėl EFSA ir ECA neatsižvelgia į tuos tyrimus, todėl kad jie anot jų nėra nuoseklus lyginant visas keturias studijas. Pasižiūrėkite į šią lentelę. Yra studijos, kurios vyko 18 mėnesių ir yra tos, kurios vyko 24 mėnesius. Ar tai svarbu, kaip ir žmonės, taip ir pelės e, sendamos grinai dėl atsitiktinumo gali turėti daugiau auglių. Ir čia galėtume palyginti auglių kiekį E, atitinkamosi amžiaus grupėse. Ir aišku, kad vyresnės grupės mm, e, gyvūnuose auglių skaičius yra didesnis. Be to viskas, aišku, priklauso ir nuo mm, gyvūnų maitinimo, e, genetinių savybių ir panašiai. Bet jei jie gauna tą patį maistą, gyvena tom pačiom sąlygom ir turi e, tą pačią genetiką. Tai 18 mėnesių tyrimų rezultatai statistiškai yra labai svarbus. Ir tiesiog bendras duomenų sujungimas ir, ir didesnio kiekio duomenų naudojimas rodo, kad tie duomenys turėtų būti svarbus. 24 mėnesių tyrimai taip pat yra statistiškai svarbus. Apibendrinsiu. Tikiuosi, kad įtikinau jūs, kad dabartinis pesticidų peržiūrėjimo procesas moksliškai yra neteisingas. Reikia turėti nepriklausomą ir iš tiesų pagristą mokslinių tyrimų peržiūrėjimo metodą, didinti šio proceso skaidrumą Ir tai, apie ką šiandien kalbėjau, nėra vienintelės problemos susiję su mokslinių tyrimų vertinimu. Nes aš nagrinėjau tik tai e, tų medžiagų karcinogeniškumą, bet nenagrinėjau jų reprodukcinio toksiškumo ir kitų neigiamų e, savybių. Be to, O kaip dėl tų 450 ir daugiau pesticidų, kurie irgi buvo peržiūrėti, kažin ar laikantis tinkamų metodų? Jei aš nebūčiau pasigilinęs į šią sritį, tai tikrai šiandien negalėčiau pasakyti, kad tie, e, na, tie moksliniai tyrimai, jų vertinimas neatsižvelgia į visus duomenis praktiškai vos ne pusę domenų tik tai buvo priimta domen. Dėkui. Profesor Portie, grazie anche per essere stato. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad neviršėjote jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar suteiksiu žodį profesoriai Kate Gitton. Ji yra iš Tarptautinės vėžio tyrimo agentūros. Prašom, jums taip pat suteikiama 15 minučių. Good morning, everyone. Can you hear me? Labas rytas visiems. Ar girdit gerai mane? Ačiū, kad nepasikvietėte. Aš esu Kate Gaitin, e, vyriausiai toksikologija su Tarptautinėje vėžio tyrimų agentūroje Lyone, Prancūzijoje. Mes esame mokslinė organizacija, esame oficiali Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio tyrimo organizacija įsteigta Lyone. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aš neturiu jokių finansinių interesų susijusių su mano prezentacijos tema turbūt niekam šioje salėje nėra nauja, bet IARC glifosatą įvardino kaip žmonėms sukelianti vėžį. Ir IARC vertinimai yra naudojami kaip e, referenciniai duomenys visame pasaulyje, visi tie duomenys yra naudojami e, viešai e, atliekant nepriklausomus mokslinius tyrimus tyrimus atlieka geriausi pasaulio ekspertai, neturintis savų interesų. Tai yra labai svarbu, kad užtikrintume mm, objektivumą. Vieną dalyką noriu pasakyti. IARC neteikia jokių politinių rekomendacijų. Mes esame pasaulio sveikatos organizacijos dalis ir tarnaujame labai plačiai bendruomeniai, kuri gali priimti skirtingų įstatyminių e, priemonių atsižvelgdama į mūsų e, vertinimus. Galima būtų paklausti, Kaip IARC monografinis vertinimas atliekamas? Pavyzdžiui, matote uh, tokius dokumentus, kuriuos laiko moteris nuotraukoje ir kaip tie dokumentai virsta uh, doku, uh, monogramomis apie glifosatus, pavyzdžiui, ar moksliniais dokumentais. Visi atsakymai šį klausimą yra pateikiami šioje preambulėje, kuriuos galite rasti internetu iškart galite atsidaryti, perskaityti 25 puslapių maždaug tais dokumentas, viskas aprašyta apie procedūrinės gairės, apie dalyvių pasirinkimą, apie konfliktų, interesų konflikto derinimą, darbą su suinteresuotomis pusėmis ir posėdžio organizavimą. Be to yra numatyti atskiri kriterijai e, įvertinti e, įtaką žmonėms, e, gyvūnams ir mechaninius įrodymus. Galiausiai yra aprašytas vertinimo procesas, sprendimų prieimimo procesas. Ir aš dabar apie tai pakalbėsiu, kas yra daroma atliekant vertinimą ir po to, kai glifosato vertinimai buvo pradėti, kas pasiekta. Pirmiausia, kyla klausimas, kas atlieka vertinimą. Ta daro uh, nepriklausomų mokslininkų darbo grupė. Jie jokių interesų konfliktų neturi turėti, jie pildo interesų deklaraciją ir e, atrenkami tam, kad galėtų atlikti mokslinį darbą ir parengti vertinimus. Būtent jie yra atsakingi žmonės ir niekas kitas dėja. Aš esu IRK e sekretariato dalis, koordinuoju visus vertinimo aspektus ir užtikrinu, kad mūsų vertinimai atlikti pagal preambulę, kurią aš jums sutikau, būtų teisingi. Mūsų posėdžiuose dalyvauja ir kiti. Mūsų darbas yra skaidrus, leidžiame atvykti e, svečiams ir e, paprastai lankosi trijų rušių svečiai Tai yra kviestiniai specialistai, tai paprasčiausiai yra žmonės, kurie yra kompetitingi atitinkamoje srityje, bet lygiai taip pat e, yra labai svarbus jų interesai ir jie neturi jų atskleisti. Kitas dalykas yra vyriausybių ir sveikatos agentūrų atstovai. Mes visuomet džiaugiamės, jeigu tokių svečių ateina. Ir trečia kategorija yra mokslininkai, stebėtojai. Dažniausiai jie yra, kaip mes sakome, iš pramonės ir jie e, turi paaiškinti, kodėl jie stebi mūsų renginius. Glifosato atveju Monsanto atstovų buvo e, mūsų e, vertinimuose, Europos gamtos apsaugos agentūros vertintojų ir e, taip pat dažnai būna sprendimų prieimėjų, kurie žiūri, kaip mes sprendžiame. Bet tie pilkai pažymėti svečiai negali prisidėti prie teksto formulavimo ir privertinimo. Jie neturi neteisės pasisakyti posėdžiuose. Kartais galimybę kalbėti turi, bet jokių būdų ne tada, kai darbo grupė jau rengia konkretų vertinimą. Jie tik stebi ir negali į procesą kištis. E, paprastai tų stebėtojų skaičius yra ribotas ir jie neturi trukdyti vertinimo procesui. Taigi, mokslinis darbas yra labai formalus, mes tai vardiname kaip struktūrinį ekspertų vertinimą, E, surenkami trys vertinimų principai, metodai. Pirmiausia, mes e, e, individualiai vertiname skirt, poveikį skirtingoms rūšims. Ir antras žingsnis yra formalus įvertinimas. Skaidrės apačioje matote skaičius, kurie rodo, kiek agentūrų kiekvienai kategorijai uh, su kiekviena kategorija yra siejami. E, tūkstančiai vertinimų yra atlikti, didžioji jų dalis įeina į trečiąją grupę, tai yra neklasifikuojamos e, agentūros. Ir kai kalbėjome apie glifosatą, e, tai buvo labai įdomi tema, bet kai likome vertinimus, ne visuomet galėjome visus įrodymus priimti. Ir kila klausimas, kaip pirmos ir antros grupės vertinimai, aukštesnės kategorijos vertinimai buvo parengiami. Didžioji dalis dalyvaujančių agentūrų nustatė, e, kad poveikis žmonėms yra daromas. Taip pat kalbame apie mechaninį poveikį dėl e, genotoksiškumo ir panašių dalykų. Tačiau kitiems agentams, tokiems kaip glifosatas, e, padaryta išvada, kad poveikis sukeliant vėžį žmonėse yra labai ribotas. Tai mes darome e, remdamėsi įvriomis studijomis ir signalai, kuriuos gauname, negali būti pagrįsti aiškiais faktais. E, yra sakoma, pavyzdžiui, kad e, yra įtarimų, bet ne visuomet galima keliamą riziką susijęti tik su glifosatu. Kas atsitinka, kai įrodymų nepakanka? Iš karto periname uh, į grupę 2B, į 2A grupę yra neįmanoma įtraukti, jeigu nepakanka įrodymų. Taip pat negalima eiti į 2A, jeigu e, atliekant eksperimentus su gyvūnais, randame pakankamai įrodymų, kad sukeliamas vėžys. Taigi procesas yra labai aiškiai apibrieštas ir būtent, e, aišku, įs kriterijais vadovavimai mes su, padarome tą klasifikaciją. Jeigu trūksta įrodymų, tai e, tos medžiagos yra įtraukomos į trečią grupę. Glifosato monografija. Monografas, kaip aš jau sakiau, procesas yra labai atviras ir informacija yra viešai skelbiama mes e, remdamiesi turimais duomenimis e, suplanuojame posėdžius, prieš metus apie juos paskelbėme, reikalaujame, kad būtų susiusti duomenys, reikalaujame, kad dalyvautų ekspertai ir stebėtojai. Monsanto pateikė duomenų ir jie pasiūlė atsiųsti savo ekspertų ir pareikalavo, kad priimtume juos į savo posėdžių stebėtojo statusu. Visus Monsanto pageidavimus patenkinome. Likus dviems mėnesiams iki posėdžio mes paskelbėme, kas dalyvaus mūsų posėdėje ar susirinkime. Mūsų interneto svetainėje galima perskaityti, kas sėdės salėje, kam bus atstovaujama, ar jie bus stebėtojai, ar dalyviai, e, kas bus darbo grupės nariai. Taigi visi žmonės ateinantis į mūsų posėdžius, įskaitant ir Monsanto atstovus, e, gali gauti dokumentų projektus. E, mes kalbame apie tuos dokumentus, kurie yra visapusiškai išnagrinėjami darbo grupėje. Tuo pat metu yra stengiamasi išplatinti dokumentus absoliučiai visiems dalyviams. Po posėdžio mes išplatiname rezumė, e, kuris yra parengiamas su darbo grupė, prašoma metodika, e, kartais gali būti e, embargas nustatomas, jeigu tai yra reikalinga. Glifozato atveju, man atrodo, buvo pažeidimas, bet kaip jau ten būtų, čia tik mano nuomonė. Ir Taip pat mes e, kreipėmės į vairiausias agentūras, kad jos pateiktų referencinius sąrašus ir mes žinotume, kokių aiškių duomenų reikia. E, rengdami monografiją mes e, skelbėme darbo grupės darbo metodiką ir visą tai galima rasti internete. Trumpai pakalbėsiu apie mokslininkus, nors mūsų tarnyba nėra e, mokslinė, akademinė, bet kągi mes nusprendžiame ir kaip mes dirbame. Mes atliekame uh, laboratorinės studijas, dirbame su vyriausybėmis, stengiamės surinkti kuo daugiau informacijos, kurią skelbėme viešai, pasikliauname studijomis, kurios jau yra viešos. Glifosato problema nėra nauja. Apie tai kalbame dar nuo 2006 metų, preambulėje buvo apie tai rašoma, apie tai buvo diskutuota. Mes e, specialiuose mūsų specialistų žurnaluose apie tai kalbėjome dar nuo 2003 metų. Ir uh, pastebėjome, kad, kad e, patys pramonininkai yra pasirengę mums slaptų studijų perduoti, bet e, jie reikalauja, kad mes tų studijų neišviešintume. Tačiau e, pagal savo įgaliojimus mes negalime jų laikyti slaptomis, mes privalome išviešinti viską, ką turime. Tai galiu pasakyti, kad vėžio studijas mes galėjome naudoti tik tas, kurios yra jau viešos. Labai daug žmonių e, buvo atlikta su žmonėmis, labai daug tyrimų buvo atlikta su žmonėmis, e, ypač kai kalbėjome apie profesinės lygas, e, dirbome su ūkininkais, gamy, chemijos gamyklų darbuotojais ir kitais žmonėmis, kurie susiduria su glifosatu. Kai laukai būdavo purškiami, mes stebėjome, kokia įtaka yra daroma žmogui ir žiūrėjome ar e, DNR žala yra daroma. Ir e, taip pat, aišku, pasinaudojame tuo, kas jau yra padaryta. Taigi trumpai galiu pasakyti, žmonių vėžio tyrimai suteikė ribotą kiekį duomenų. Didžioji dalis tokių studijų e, buvo pagristos pavieniais tyrimais skirtingose pasaulio dalise. Junktinė Amerikos valstybių dviejose valstijose buvo atliktas tyrimas, šiek tiek e, duomenų gavome, buvo sukurta darbo grupė, mūsų darbo grupė galėjo pa, pareng, pasinaudoti jų sukurtais dokumentais. Tuo pat metu mes supratome, kad tų faktų neužtenka visiškai uždrausti glifosato naudojimą. E, vėžio graužikuose tyrimai, kaip profesorius Portie jau sakė, E, jų yra nedaug nagrinėjama, mes ieškome e, galimų įrodymų, galimų faktų, jeigu e, kokių signalų matome, tai stengiamės užtikrinti, kad tai iš tikrųjų nebūtų pavieniai atvejai, o būtų besikartojantis atvejai. Statistiniai testai yra atliekami, kad nepapultų į mūsų tyrimus mm, nepagristi faktai. Kaip jau sakiau, daug tyrimų buvo atlikta nagrinėjant žalą DNR. E, dirbome su e, bendruomeniu, kurios e, gyvena netoli purškiamų laukų nariais ir buvo atlikta daug studijų ir gauta pozityvių, teigiamų rezultatų, bet paskui tie rezultatai nebepasitvirtino ir aš galiu pasakyti, kad Tai yra labai rimtas uždavinys. Genotoksiškumą mes e, galime įrodyti tik tai turėdami daug teigiamų atsakymų. Jeigu tai nepasitvirtina, mes negalime daryti išvadų. E, vėžio žmonėse įrodymų buvo labai ribotas. Vėžio gyvūnose atveju buvo žymiai daugiau ir e, viskas buvo susijęta su karcerogeninėmis medžiagos ir darbo grupė tuo vadovaudamėsi klasifikavo glifosatą e, kaip 2A kategorijos agentą, kuris gali, galimai gali sukelti vėžį žmonėms. Taigi, ką mes darome konkrečiai glifosato atveju? Jeigu norite, kad mūsų agentūra kažką įvertintų, mes priimame tokius prašymus ir jeigu turite kokių konkrečių atvejų, kuriuos galėtumėm ištirti, uh, irgi galime tą padaryti, bet aišku, turi bū, ras, būti rasta įrodymų apie karcerogeniškumą. E, suprantame, kad pesticidų pasirinkimas gali būti šališkas ir mes tengiamės sistemiškai vertinti bendrą vaizdą. E, Ir tas dokumentas, apie kurį aš jums kalbėjau ir kurio e, nuotrauką jūs dabar matote, e, rodo, kad egzistuoja skirtingos pesticidų grupės, bent jau dvi. Ir yra atliekama labai daug studijų, kuriuose bandama išsiaiškinti, ar gali būti sukeltas vėžys žmonėms. Ir jeigu taip yra, žiūrima, kiek panašų skirtingi pesticidai yra poveikiu žmogaus veikatai. 1.12, 1.13, 1.17 agentai buvo e, tirti ir grupėje 2A yra tokių medžiagų kaip e, DDT, diazinonas, dieldrinas. E, labai sudėtinga yra atrinkti medžiagas, kurias būtina vertinti. Tokia yra mano skaidrė, bet aš galiu pasakyti, kad bėgams metams yra parengtas visas pesticidų, kuriuos mes ištyrėme sąrašas Ir kaip ir daugelis kitų agentų, kuriuos mes tyrėme, e, tame procese, tuo procesu, kurį aš jums parodžiau, padėjo mums e, atlikti teisingus vertinimus, bet tam reikia nemažai laiko. Ir e, atitinkamai pagal tai mes skirtingas aktyvesias medžiagas galėjome įtraukti 2A, 2B ar 3 grupės. Labai ačiū už jūsų dėmesį ir aš tikiuosi klausimų. Grazie, la profesoressa. Labai ačiū profesoriai Giton. Na dabar paskutinis mūsų profesorius e, Jose Tarazona. Jis yra iš Europos maisto saugos agentūroje, e, pesticidų skyriaus. Prašom, jums taip pat 15 minučių. Ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu dalyvauti šiame klausime ir pakalbėti apie mokslinį procesą. Ir čia paminėčiau, kad yra e, vadovaujamasi 2009 e, metų reglamentu 1107 ir jo tikslas užtikrinti, kad būtų apsaugomi žmonės, gyvūnai, o taip pat, kad e, būtų galima e, gaminti saugų maistą. Reglamentavimo procese yra patikslintas vaidmuo, tenkantis įvairioms susijusioms pusėms. Visų pirma, pramonė. Tai yra gamintojai arba pareiškėjai, kurie nori pateikti tokius produktus į rinką. Toliau yra e, valstybės narės, taip pat esame ir mes, EFSA. Mes konsultuojame su valstybėmis narėmis, esant reikalui ir su e, pareiškėjų, taip pat ir visuomenėm. Pradėsiu nuo paties proceso. Yra vadovaujamasi teisės aktais. Norint užtikrinti aukštą apsaugos lygį, visos įmonės turi pateikti paraišką dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo. Valstybės narės turi atlikti ir vertinimą. ES piliečių ir aplinkos apsauga yra neginčiamas prioritetas. Dėl to, kas keletą metų priklausomai nuo pesticido, įmonės turi e, vėl pakartotinai teikti informaciją. E, kai kalbame apie glifozatą, tai reikia paminėti ne vien tik tais Monsanto. Yra 24 įmonės, e, kurios yra susijusios su glifozatu. Įmonėms, įmonės turi pateikti paraišką dosije. Tai yra didžiulis dosije, jeigu jį išspausdintumėm, uh, Tai e, visas, visa byla galėtų žimti, kad apimti tūkstančius puslapio. E, yra vadovaujamas įvairiais reikalavimais dėl domenų teikimo. Reikia gauti pakankamai duomenų tam, kad būtų galima įvertinti poveikį žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Daugelis e, E, pesticidų yra laikomi kancerogeniškais e, aplinkai, e, remiantis įvairiais reikalavimais. Taigi įmonės turi pateikti labai daug informacijos, žymiai daugiau negu kad bet kokių kitokių cheminių medžiagų atveju. Reikia pateikti daug informacijos įvairiais klausimais, ne vien tik tais apie kancerogeniškumą. Ka Paskui atliekami tyrimai. Įmonė pagal tarptautinės gairias turi atlikti saugumo tyrimus. Taip pat reikia remtis ir praktiką. Taip pat įvertinimą turi būti įtraukta susijusi mokslinė informacija. Pareiškės taip pat turi užtikrinti, kad produktas yra saugus vartoti. Taip pat labai svarbu, kad pareiškėjas teikdamas paraišką pateiktų ir ištame ataskaitą apie visus tyrimus, kurie buvo atlikti ir vėliau reikės patikrinti kiekvieną e, paraiškos e, punktą. Teisės aktas nurodo, kad kai pareiškėjas teikia paraišką, bent tam tikros paraiškos dalis yra laikomos konfidencialiomis. O dabar leiskite pereiti prie vertinimo, kurį atlieka valstybės narės. valstybė narė vertina įmonių pateiktą paraišką. Valstybė narė turi prieigą prie visų atliktų tyrimų, kurie paminėti paraiškoje. Valstybė narė gali patikrinti, ar vertinimo apžvalga, kurią pateikia pareiškėjas, yra teisinga. Jeigu valstybė narė mano, kad yra klaidų, kad informacija neteis, neišsami. Jeigu valstybė narė nesutinka su pramonės atliktų tyrimu, ji gali atlikti ir savo tyrimą. Buvo nemažai kaltinimų, kad e, e, buvo įvairių plagijavimo atvejų, kad žmonės tiesiog nesupranta viso proceso. Jeigu e, valstybė narė mano, kad pateikta informacija yra teisinga, ji gali ir likti paraiškoje. Labai svarbu, kad būtų atliktas nepriklausomas išsamus vertinimas, kokį poveikį medžiaga turės aplinkai. Na ir akivaizdu, kad yra išriškinami ir atliktų tyrimų skirtumai. Kalbant apie tyrimus, tai yra teikiami ir pagrindiniai dokumentai, tyrimų apžvalga. Na ir e, taip pat gali būti teikiamos išvados, ar tokių tyrimų pakanka. Galbūt glifosatas yra nekenksmingas žiūrkių atveju. Gali būti pateikta tokia išvada. Bet išvadą galima ir užginčyti. Galbūt valstybei nariai kažkoks atliktas tyrimas bus neprimtinas. galbūt buvo naudota netinkama metodologija ar neišsami metodologija ir gali būti taip, kad atliktas tyrimas bus pripažintas netinkamu. Toliau EFSA ir kitų valstybių narių atliekamas peržiūrėjimas. Tai vadinamoji kolegų peržiūra yra e, remiamas mokslinėmis publikacijomis šiame procese. Kaip atrodo visas procesas? Pranešė valstybė narė, teikia pradinį rizikos vertinimą. Mes e, EFSA pradedame kolegų peršaros procesą. Uh, Pavyzdžiui, glifozato atveju e, viešosios konsultacijos buvo pradėtos 2014 metais. 2015 metais mes organizavome ekspertų grupę. Mes taip pat e, bendradarbiaujame su vairiais mokslininkais ir 70 ekspertų e, iš, iš visų valstybių narių ir Norvegijos. Dabar dėl skaidrumo. Svarbu pažymėti štai ką. Šio proceso metu kiekvienas komentaras e, bus skelbiamas, taip pat e, e, bus skelbiama ir tai, kaip buvo reaguota į kiekvieną gautą komentarą. Taip pat yra viešai skelbiami ekspertų susitikimų protokolai. Dar vienas labai svarbus elementas yra štai koks. Ekspertai gali, e, e, turi prieigą ir prie pradinio atliktų tyrimų, prie EFSOS dokumentų. Matome, kad čia yra pradinis Vokietijos atliktas tyrimas, e, Vokietijos atliktas vieno tyrimo vertinimas. Na, paskui matote, kad buvo e, atlikta pakeitimų atsižvelgiant į EFSOS kolegų peržiūrų procesą. Matome, kad kai kurie elementai buvo išbraukti, kai kas buvo pataisyta. Na ir matote, kad čia netgi buvo pakeis, pakeistos dozes. Tai reiškia, kad EFSOS ir valstybių narių ekspertai peržiūrėjo pradinius tyrimus, kiekvieną atliktą tyrimą, atlikdami Vokietijos pateikto pradinio vertinimo peržiūrą. Ir dar šis tas. Pavyzdžiui, Vokietija galbūt buvo nusprendusi, kad E, nereikia nustatyti e, vadinamosios acute toxicity dozės. Vokietija sakė, kad nereikia tokio didelio toksiškumo dozės, bet e, atlikus kolegų peržiūrą buvo tokia dozė nustatyta 0,5 mg vienam kilogramui ir dėl to um, įmonėms padidėjo našta, bet tuo pačiu buvo užtikrinta geresnė vartotojų apsauga. Po kolegų peržiūros mes kelbėme išvadas. Kaip jau sakiau, mes remiamės pranešėjos valstybės narės atliktų e, paraiškos vertinimų apimame E, visas vertinimo sritis. Dėl karcinogeniškumo. Čia remiamės įvairiais faktais. Galbūt nustatome, kad e, tokia medžiaga nesukelia vėžio. Visos reglamentavimo institucijos Kanadoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, tą jau patvirtino. Ta patvirtino ir EHA, e, Europos chemikalų agentūra ir kitos institucijos, e, kurios e, turi tarti paskut... galtinių žodį dėl karcinogeniškumo. Taip pat Gali būti ir taip, kad mes galime daryti išvadą, kad naudojant glifozatą tam tikrose junginiuose, galbūt ne pats e, e, glifozatas gali sukelti vėžį, bet tas pats junginys su kitais elementais, su kitomis medžiagomis. kai kas sako, kad vertinimas palankus įmonėms. Bet tai netiesa, mes buvome pirmoji um, institucija, kuri nustatė to didelio toksiškumo dozę tam, kad geriau apsaugotumėm vartotojus. Tai turi atsižvelgti ir įmonės. Jeigu jūs susipažinę su sistema, uh, tai tikriausiai žinote, kad e, jeigu yra nustatoma ta didelio toksiškumo dozė, tai įmonėms gali kilti daugiau sunkumų, negu kad tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad medžiaga yra e, kancerogeniška. Mums svarbu, kad būtų sušvelninta rizika kylanti ūkininkams ir aplinkai. Taigi mes vertiname įvairius elementus ir, e, išduodami, e, ir mums svarbu užtikrinti, kad išduodant leidimą būtų atsižvelgta į tai, koks pavojus kyla ūkininkams ir aplinkai. Taip pat nurodome, kad riziką e, valstybė, galima kontroliuoti atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, kaip herbicidų atveju. Apibendrindamas pasakysiu štai ką. EFSA kartu su kitais ekspertais iš valstybių narių atlieka vertinimą. Mes vadovaujamės galiojančiais teisės aktais, kuriuos tvirtina Europos parlamentas, taryba. Čia naudojami tie patys teisės aktai, kaip ir kitų pesticidų atveju. EFSA dalyvauja aktyvių medžiagų patvirtinimo procese, bet ne uh, E, išduodant leidimus įvežti produktus į rinką. Čia svarbus vaidmo tenka valstybėms narėms, bet jos privalo atsižvelgti į EFSOS išvados. Išvadas vertinimas atliekamas remiantis išsameis faktais. Mes glifosato atveju rėmėmės uh, 1500 tyrimų, iš jų 700 buvo atlikti toksiškumo srityje. Vykstantis procesas yra nepriklausomas, jame dalyvauja EFSOje dirbantis mokslininkai, taip pat valstybių narių ekspertai. Mes konsultuojamės ir su plačiaja visuomenė, ji taip pat mums gali pateikti informaciją. Mes labai skaidriai ir, ir, ir reaguojame, taip pat e, pristatome ir protokolus iš viso gali būti viešai paskelbta net apie 6000 puslapio informacijos. Ačiū. Bene, grazie anche al... Labai ačiū. Ačiū ir mūsų trečiajam ekspertui e, Jose Tarazona iš EFSAS. O dabar galime pradėti klausimų ir atsakymų etapą. Noriu priminti, kad kiekvienam bus suteikta minutė po minutę ir prašau nurodyti, kokiam ekspertui klausimas yra skiriamas. Pradėkime. Suteikiu žodį Pilarą Jūzo. Labai ačiū, pirmininkė. Aš bendrą klausimą visiems trim ekspertam norėčiau pateikti. Ir IARC, ir EFSA nebejoju, yra nepriklausomos organizacijos. Aš dalyvavau renkant mokslininkus į skirtingas darbo grupės. Žinot, kad kai kalbama apie vaistus, kartais jų naudingumą ar nuodingumą nulėmė dozė. O dabar norėčiau paklausti apie glifosatus. Ar vykdant tyrimus buvo būtent tokios dozės, kurios praktikoje naudojamos, naudojamos per tyrimus? ir ar jūs naudojot cheminę medžiagą, ar tą komercinę medžiagą su visais priedais, kurie ten yra. Taip pat kokios galimybės buvo organizuoti viešasias konsultacijas bei konsultacijas su ekspertais. Ir e, poniai Gaitin turėčiau klausimą. Kalbėtoja nutraukė pirmininkas. Atsiprašau, sako kalbėtoja. Nebegaliu daugiau klausti. Ne, sako pirmininkas.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 Grazie. Domanda. Kol... Buvo išsijungta. Dėkui, toliau Erik Andrijo. Mano klausimas EFSOS atstovam. Kaip atsitinka, kad visi moksliniai tyrimai rodo, kad glifosatai yra toksiški, o EFSA laikosi priešingos nuomonės. Noriu paklausti taip pat Tarazonos kodėl EFSA nukopijuoja šimtų procentų 12 metais Monsanto pateiktą dokumentą. Vokietijos agentūrą, kuri prašė iš jūsų dokumentų, kodėl jų negavo. Ir aš noriu pasakyti, kodėl jūs nesusimastote apie 500 milijonų Europos gyventojų sveikatą. Ponas Tarazona, aš jau sakiau, kad Vokietijos vertinimas yra 24 įmonių, taip pat ir Monsanto vertinimas. Ir tame vertinime e, vertinami, vertinami įvairius apibendrinimai, santraukos. Ir jei valstybė narė pranešėja patvirtina, kad įmonės vertinimas yra teisingas, tai tada jis įtraukiamas į valstybės narės pranešimą ir ataskaitą. O Vokietijos dokumentuose šeštame skyriuje paaiškinama, kad įmonių vertinimai su modifikacijomis bus įtraukti ir, ir e, Vokietija pateikė nuorodas į visus tyrimus ir mm, patvirtina, kad tie tyrimai buvo įvertinti. Taigi kiekvienam tyrimui yra pateiktas įmonės įvertinimas, tai jis tada kopijuojamas, nes tai yra įmonės įvertinimas ir po to pranešėjo vertinimas, kuris arba e, pritarė įmonės vertinimui arba ne ir taip pat yra mokslininkai 27 valstybėse narėse ir Norvegijoje, kurie tikrina, šiuo atveju Vokietijos vertinimą tikrino ir patvirtino, kad jis teisingas. Ir aišku, kad Vokietija padarė tai, ko iš jos buvo tikimasi, nukopijavo tą dalį, kurią reikėjo nukopijuoti, pakeitė tą dalį, kurią reikėjo pakeisti ir iš tiesų įtraukia tinkamą vertinimą, kuris moksliškai yra teisingas. Toliau Richard Ashworth. Dėkui. EFSAI turiu klausimą dėl klasifikavimo sistemos. Norėčiau pasakyti, kad ta klasifikavimo sistema yra EFSOS ir stiprioji ir silpnoji pusė. Visad norisi kategorizuoti dalykus ir absoliutinti juos. Bet chemijoje niekas nėra šimta procentų tikslu, nėra juoda arba balta. Mes kasdien susidurėme su įvairiausiais produktais, kurie yra karcinogeniški. Pavyzdžiui, e, anglis, plaukų lakas, cheminis valymas ir atitinkami cheminio valymo produktai, visi jie yra karcinogeniški. O kalbant apie glifosatą, tai iš vienos pusės sakoma, kad trūksta įrodymų, bet iš kitos pusės nėra taip. Todėl mano klausimas būtų toks, kaip mes remiantis šią sistemą galime tokį subalansuotą įvertinimą atlikti kai kalbame apie pavojingumą ir rizikos vertinimą. Vėl e, žodis ponui Tarazona. Ta klasifikavimo sistema, kurią naudojasi EFSA, yra sistema, dėl kurios sutarė jungtinės tautos. Tai yra visuotinė harmonizuota mm, klasifikavimo ir ženklinimo sistema. Ir dėl jo sutarė ekspertai visame pasaulyje ir ta sistema užtikrina aukštą įvairių cheminių medžiagų įvertinimo lygį. Yra įvairios medžiagų klasės, karcinogeniškumas, toksiškumas reprodukcijai, A1, A2 ir taip toliau lygiai, o EFSOje mes būtent šią sistemą naudojamės ir remiamės e, gairiamis, kurias parengė Europos cheminių medžiagų agentūra, bet, bet kuriuo atveju mes remiamės jungtinių tautų sistema. Ir čia e, remiamės pirmiausia pavojumi ir žiūrime, kaip tas pavojus po to yra kaip tas pavojus po to pasireiškia. EFSA yra klasifikacija, tada pavojaus vertinimas ir tada realus rizikos vertinimas konkrečios cheminės medžiagos. Šiuo atveju kalbame apie pesticidų naudojimą, pesticido naudojimą Europos Sąjungoje. Dėkoju. Urlikė Miulė. Mėly kolegos, E, šios dienos e, e, klausime daug kalbama ir apie vartotojus. Yra būtina užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį. Uh, Tai manoma tik tada, jeigu procesas pagristas patikimais moksliniais faktais. Mokslininkų nuomenės, nuomonės praktiškai visada išsiskiria, bet vis tiek reikia priimti sprendimą. Mes galime remtis tik geriausią turimą informaciją. Manau, kad taip reikia daryti ir glifosato atveju. EFSA ir įvairios kitos agentūros iš valstybių narių - Australijos, Japonijos, Naujosios Nauj Zelandijos e, - daro išvadą, kad tinkamai naudojant glifozatą pavojus nekel, nekyla. Tai aš irgi noriu pasiteirauti, kokiu pagrindu turėtų būti priimti uh, E, politiniai sprendimai, jeigu ne plačių mokslininkų susitarimų? Profesoresa Kate Gaiton, Leila Risposta, 2 minutį. Atsakys profesorė Kate Gaiton. Dėkui už klausimą. Daug svarbių dalykų jisai liečia. Aš negaliu jum patarti politikos srityje bet tas pavojingumo ir rizikos aspektas, apie jį norėčiau pakalbėti ir sureaguoti į tai, ką sakė ponas Tarazona. Kai kalbame apie vertinimą, tai kalbam, buvo kalbama apie tai, kiek maiste, kaip maistas su to medžiagom uh, veikia peles, o žmonės tyrimas nagrinėjo, kaip paveikiami žmonės, kurie dirba su tuo pesticidu. Apie maistą nebuvo kalbama. Tai kalbame apie žmonės, kurie susiduria su ta medžiaga savo darbe. O kalbant apie laboratorinius tyrimus, tai mes nagrinėjome visokio formų glifosatus. O kalbant apie tyrimus su žmonėmis, tai tie tyrimai buvo įvairių laikų atliekami ir įvairiose pasaulio vietose. Ir dėl to darbo grupė klasifikavo glifosatą kaip galimai karcinogenišką žmonėms. Dėkui. Grazie. Kolega Hazekamp. Koju, pona Hazekamp. Dėkui. Noriu padėkoti mūsų trim kalbėtojam. Aišku, kad e, gaila, kad pramonės atstovai ir Monsanto neatvyko į šios, klaus, į šios klausimus ir parlamentas neturėtų su to taikstytis, nes milijonai uh, mūsų piliečių nerimauja dėl glifosato naudojimo. Įdomu panagrinėti tuos pramonės atliktus tyrimus. Aišku, jie sako, kad ši medžiaga nerizikinga. Norėčiau pono Gaitono, pak, pa, ponios Gaitin paklausti Ar jūs manote, kad Monsanto dokumentai iš tiesų yra geros mokslinės praktikos pavyzdys? Man įdomu, kaip jūs tuos dokumentus, Monsanto dokumentus vertinate. Taigi, kaip jūs vertinote Monsanto pateiktus įrodymus? E, ponė Gaitin. Dėkui už klausimą. Aš jau minėjau duomenys, kurie yra viešai prieinami. Mes manome, kad mokslinė literatūra, kurioje pramonė skelbia savo vertinimus, yra atvira literatūra ir nemanome, kad būtent pramonės pateiktus tyrimus reikia kažkaip kitaip klasifikuoti. Tyrimų rėmėjai, tie, kas užsako tyrimus, jei yra suinteresuoti tais tyrimais, tai gali įtakoti tų tyrimų rezultatus ir išvadas. Taigi labai svarbu, kad tyrimai būtų nepriklausomi ir išvados irgi būtų e, nepriklausomos, nes kai yra suinteresuotieji asmenys, tai aišku, kad tai gali nuremti tyrimų rezultatus. Kalbant apie pramonės e, skelbtus darbus moksliniuose leidiniuose, tai kai kurie tie darbai mm, padarė tokias išvadas, kurių nebuvo galima patikrinti, nes rėmėsi duomenimis, kurie yra tame pačiame straipsnėje, tame pačiame mokslinėme darbe. Pavyzdžiui, viena studija, kur, kurią profesorius Portie minėjo, e, buvo pozityvi dėl piktybinių limfomų pelėse. O kai pramonė atspausdino e, savo e, to tyrimo vertinimą, tai sakė, kad tuo metu pelės turėjo virusą ir dėl to į to tyrimo rezultatus nereikia atsižvelgti, bet nebuvo jokių galimybių patikrinti, ar tas virusas iš, iš tiesų m, tada buvo tarp tų pelių ar ne, ar tos pelės buvo užsikrėtusios to virusu ar ne. Taigi tokia išvada neaišku iš kur buvo padaryta, nes nebuvo jokių duomenų, kurie paremtų tokią išvadą. Taigi neturėjom jokių duomenų, kad, kad tos tyriamos pelės sirgo tuo virusu. Taigi tokius, tokius vertinimus mes turėdavome atmesti. Dėkoju. Alois Peterlė. Dėkui, pirmininkė. Kalbant apie kancerogeniškumą ir mūsų Europos piliečių sveikatą. Matome, kad nuomonės šią mm, glifosatų tema labai išsiskiria ir tai mus neramina. Ir čia reikia pabrėžti skaidrumo ir peržiūros galimybę rezultatų peržiūros įvertinimo galimybę. Norėtume sužinoti, kokią įtaką glifosatų naudojimas daro žmonių sveikatai. To mūsų žmonės visat klausia ir mums labai sunku į tą klausimą atsakyti, nes iš skirtingų e, organizacijų gauname skirtingus vertinimus ir girdime skirtingus požiūrius. Šie trys ekspertai, kurie šiandien pateikė mums savo pristatymus, galėtų ir tarpusavėje surenkti diskusiją. Norėčiau paklausti, ką pirmasis mūsų prelegentas galvoja apie IARC ir EFSA darbus. kaip mūsų ekspertai vertina vieni kitus, irgi būtų įdomu išgirsti. Profesorius Potie. Aš į ARK darbo grupę esu dirbęs, tai galbūt nesu visiškai objektivus, bet dabar po dviejų su pusę metų galiu pasakyti, kad į ARK tikrai turėjo dirbti geriau. Nes AJARK grupė iš tiesų turėjo geriau dirbti. Dėl EFSA ir ECA. Kalbant apie kolegų peržiūrą, tai manau jinai EFSA atliekama tinkamai, bet pirmiausia, tai e, reikia daryti prielaidą, kad tas dokumentas, kuris yra peržiūrimas, yra sąžiningai parengtas ir kokybiškas. Ir tada galima tą dokumentą įvertinti. O šiuo atveju problema yra, kad tie dokumentai, kurie buvo vertinami, juos vertinant niekas nenagrinėjo tų pradinių, pirminių tyrimų ir jų rezultatų. Ir dėl to mes neturime atsakymo, kuris remiasi geriausiais moksliniais duomenimis. Taigi, tai nėra proceso pabaiga, tai yra tik proceso pradžia. Dėkoju. Toliau Filip Lozo. Dėkui. EFSA turiu klausimą. Žemės ūkio specialistai naudoja glifosatą ir jie turėtų žinoti mm, ir suprasti, kokius metodus naudoja EFSA vertindama glifosatą. E, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, EFSA nuolat palankius vertinimus pateikia. Ir man kyla klausimas, koks EFSOS vaidmuo, jeigu jinai gina privataus sektoriaus interesus. E, parlamentas ne vieną kartą kritikavo EFSOS biudžeto nuostatas. Norėčiau paklausti, kiek kainavo glifosato vertinimas. 47 procentai, kurie EFSOS mokslininkų mm, grupėje dirba, turi savo interesų didžiajame versle. Ir, kaip jau minėjau, norėčiau paklausti, kiek kainavo tas vertinimas. Profesorius Tarazona. Ačiū už klausimus. Mes manome, kad yra pakankamai įrodymų Aš mm, kažnai kalbu tik apie pesticidus, nes esu pesticidų skiriaus vadovas ir mes daugiausia su jais dirbame, bet reikia pasakyti, kad mūsų vertinimas yra deramas, nepriklausomas, panaudojame visus EFSA resursus ir vadovaujamės aktyvių medžiagų naudojimo reglamentu ir e, ES kitais dokumentais. Labai daug kaltinimų yra mesta dėl nepriklausomybės, jūs jau paminėjote kai kuriuos mūsų turėtus elementus. E, Bet dar svarbiau yra tai, kad e, tos mūsų tyrimo grupės nedalyvavo glifosato vertinime. Pesticidų atveju vertinimus atlieka tik tai EFSOS mokslininkai, mokslinis personalas ir valstybių narių rizikos vertinimo organizacijų mokslininkai. Taigi glifosato atveju nepriklausomybė, man atrodo, e, E, yra akivaizdi, nes čia mes kalbame apie viešų organizacijų, EFSA ir valstybių narių organizacijų ekspertus. Juos paskyrė kompetitingos e, pesticidų vertinimo institucijos. Todėl aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų vertinimas yra nepriklausomas. Dėl pramonės nepriklausomybės teisės aktuose viskas labai aiškiai parašyta. Sakyčiau, kad tai yra pagrindinis principas. E, Įmonė norinti kažką pateikti į ES rinką turi vertinti už vertinimą, taigi vertinimą atlieka pramonė, dėl to niekas nebejoja ir atitinkami teisės aktai tam. Greta to pramonė dar atlieka ir mokslinių tyrimų apžvalgą. Reglamente numatyta, kad tą turi daryti pati įmonė ir turi būti atsižvelgta į paskutinius vertinimus. Nuomonių yra kitokių ir aš savo pranešime per 15 minučių pateikiau labai aiškių pavyzdžių, rodančių, kad Vokietija, kaip ir kai kurios kitos valstybės narės, e, naudojasi grinai pramonės pateiktais, pateiktomis ataskaitomis ir per kolegų vadinamosius vertinimus mes e, turime galimybę grįžti prie pirminių duomenų ir patikrinti jų tikslumą. Ačiū. Grazie. Albertes. Albertes. Ačiū pirmininkė. Kaip ūkininkas noriu pasakyti, kad mes e, savo ūkiją glifozato nenaudojame ir neketiname naudoti ateityje. Noriu pateikti klausimą Christopher Portie. E, glifosatas egzistuoja jau 40 metų. Kodėl per šiuos 40 metų nebuvo diskusijų apie tai, ar glifosatas sukelia vėžį ar ne? Dėl kokių priežasčių? Uh, Prieš kurį laiką baigė galioti glifosato patentas. Gerbiamas profesorių, ar galima daryti prielaidą, kad e, glifosatas Monsantui nebėra įdomus produktas, nes jis gal, gali sukelti viešį? Panašus atvejis jau yra buvęs e, praeitie dėl kito pesticido, kai e, ilgą laiką galiojo leidimas, paskui jis baigė galioti e, nes, ir tada paaiškėjo, kad ta medžiaga gal gali sukelti vėžį, ar taip yra ir Monsanto atveju. Ačiū už klausimą, jis labai įdomus. Aš nemanau, kad mokslininkai mėgojo. Man atrodo, kad mokslininkai tiesiog neturėjo informacijos. Pagrindiniai duomenys, kuriuos paprastai naudojame vertindami e, vienos ar kitos medžiagos karcerogeniškumas yra e, gyvūnų uh, uh, tyrimai. Ir tyrimus su, su gyvūnais atlieka organizacijos atitinkamai ir todėl EFSA uh, Biofor ir kitos agentūros negali paskelbti viešai tų duomenų kitiems mokslininkams. Visos tos studijos kainuos nuo pusantro milijono iki keturių milijonų eurų, tą reikia suprasti. Taigi mes nekalbam apie uh, E, Maastrichto universiteto e, mokslininkų laboratorijos studijas. Tai yra milžiniškos kontraktinės vadinamos laboratorijos, kurios vadovaujamos labai griežtomis taisyklėmis. Jeigu tų studijų duomenys būtų išviešinti, ta informacija, apie kurią mes šiandien kalbame, būtų, būsiu paskelbta žymiai anksčiau, nes 30 metų dabar prireikia, kad pasiektume tai, ką šiandien, apie ką šiandien kalbame. E, pasikeitė patentas sakoma, ir dėl to kažkas buvo padaryta. Aš nemanau, kad taip yra. Jokių įrodymų neturim, bet prisipažįstu, kad aš e, nesudėvau šio klausimo, esu eilinis mokslininkas ir dirbu tik mokslo labui. Kai tik moksliniai duomenys bus prieinami, aš manau, galėsime e, aptarti, ar iš tiesų egzistuoja milžiniškų skirtumų. Bene, Susana Melior. Susana Melior. Danke, Vorsitzende. Ačiū pirmininkė, labai ačiū EFSAI ir daktarui Jose Tarazona, kuris papasakojo, kaip vyksta procesas, ką vertina EFSA, kaip vyksta kolegų peržiūros procesas. Na ir aš dar noriu pateikti ir klausimą. Jums tiksliau turiu du klausimus. Taigi noriu pastirauti, kokią įtaką turi Monsanto dokumentai. Jūs kalbėjote apie tai, kad buvo atliktas, atlikta 1500 e, tyrimų, kokį poveikį jie turėjo. Jeigu remiamas neteisingais faktais, tai tuomet ir e, tolimesnis tyrimas neteisingas. Dar noriu pasiteirauti, kaip e, vertinate e, e, tai, kad IARC ir jūsų EFSA agentūra padarė skirtingas išvadas. Prašom. Profesorius, ačiū iš klausimą. Pirmiausia, noriu pasakyti, I could start by the second eh, question the... Uh, nuo antro klausimo pradėsiu. Kuo skiriasi IARC ir EFSOS vertinimai? Mūsų nuomonė dviem dalykais. Pirmiausia, įrodymai. Antras dalykas - metodika vertinimo. Paskelbėme e, mokslinių E, mokslinėme žurnale, viename geriausių pasaulyje ataskaita e, ir apie toksiškumą labai detaliai ten kalbame, bet reikia daugiau įrodymų ir e, šios organizacijos naudoja skirtingus metodus. Labai svarbu pasakyti, kad kai kalbame apie pesticidus, kurių pagal ES kvalifikaciją yra 14 stipresnių už glifosatą. JARK kitaip sako, uh, 10 ar 11 yra atvirkščiai traktuojami kaip silpnesni. Glifosato atvejs nėra išskirtinis. Pirmas klausimas dėl Monsanto dokumentų. Mes jau paskelbėme pareiškimą. Yra akivaizdu, kad jokių padarinių iš vis nejaučiame. Vienintelė e, faktai, kuriuos Monsanto dokumentai paskelbė, yra susijęs su tom dvi, dviejomis kolegų studijomis vadinamis, kurią mes e, ir mes ir JARK paskelbė. Tai yra peržiūra. E, E, tų studijų ir e, vienaip ar kitaip pramonė už jis yra atsakinga. Apie, apie tai jau Monsanto dokumentuose yra kalbama. Viename iš dokumentų yra paaiškinta, kad e, buvo teikiamas finansavimas, kitame dokumente yra aiškiai pasakyta, kad įmonė suteikia informaciją. Taigi, Monsato dokumentai iš tiesų EFSA vertinimo neįtakojo. Mes esam labai atsargus atlikdami vertinimą, mes tikriname absoliučiai visus faktus, nes esame pirmieji, kurie norime turėti solidžią vertinimo bazę. EFSA reputacija mums yra svarbi. ES piliečių sveikata ir aplinkos apsauga yra mūsų vertinimus nulemantis faktoriai. Todėl mes įvertinome Monsanto dokumentų visą informaciją, bet mes negalėjome e, pasinaudoti nei vieną iš išvadų, pakeisdami savas išvadas. Nei viena iš jų neįtakoja visos išvadų. Tom Vanderkindelarė. Ačiū pirmininkė ir ačiū už šiandien pas mus atėjusių mokslininkų prezentacijas. Klausimas labai paprastas. IARC rezultatai skiriasi. Ir ūkininkai klausė, ar jie dar toliau gali naudoti glifosatą. Ūkininkai klausė, sodininkai klausė, ar glifosatu gali purkšti sodus. Gydytojai to klausė. Taigi mano klausimas toks. Nepriklausoma agentūra vadovaujasi mokslininkų išvadomis jos tikslas - nuraminti piliečius arba jų dėmesį atkreipti. Ar jūsų nuomonė yra įmanoma, vadovaujantimis jūsų taikomomis darbo tvarkos taisyklėmis, e, sukurti didesnį pasitikėjimą visuomenėje, kad e, surinktų tyrimų, atliktų tyrimų išvados galėtų būti palygintos ir mes galėtumėm laiku iškirsti kelią pavojams. Aš manau, kad e, išvados apie kitus pesticidus yra kitokios negu apie glifosatą? Kaip mes galime užtikrinti, kad tokios diskusijos kaip šiandien nesukeltų dar daugiau būkštavimų dėl kitų produktų? Ačiū. Žinoma, visuomenės apsauga. ES piliečių apsauga, ūkininko apsauga mums yra pagrindinis e, uždavinys. Uh, Mūsų išvadose, man atrodo, yra aiškiai pasakyta, kad glifosatą galime naudoti saugiai, bet tam tikros priemonės apsaugos turi būti taikomas. Pagal mūsų vertinimą glifosatas yra toksiškas, bet ne karcerogeniškas ir jis turi būti kontroliuojamas, kaip ir visi pesticidai, turi būti naudojamas atsargiai. Taigi, ūkininkai naudojantis taisyk, e, glifosatą pagal taisyklės, pagal numatytus leidimus, e, gali išvengti žalos ir aiškiai tai yra įrodyta dėl metodikos. Ypač klasifikacijos atveju mes naudojamės Junitinių tautų patvirtinta metodika. Turbūt niekas nenusteps, kad visos reglamentavimo agentūros, e, kurios kartu su mumis dirba, naudojasi tą pačią metodiką. Išvados karcerogeniškumui nustatyti yra padaromos vadovantis tą pačią metodiką. Akivaizdu, e, kad IAR, atlikdama savo tyrimą, E, nesinaudojo tokia metodika, bet glifosatas kaip toks yra įvardintas kaip nekarcerogeniškas. Mes nurodėme, kad egzistuoja rizika ir mūsų vertinime apie tą riziką yra kalbama. Tačiau taip pat labai svarbu pažymėti, kad e, referenciniai faktai, apie kuriuos anksčiau kalbėjau, yra labai svarbus galvojant ir apie ūkininkų, ir apie vartotojų apsaugą. Ir mes tuoj pabaigsime renkti nuomonę, kurie bus kalba apie glifosato naudojimą visoje Europos Sąjungoje ir E, šių metų pabaigoje mes galėsime paskelbti e, skirtingų vartojimo būdų vertinimą ir numatysime glifosato maksimales ribas skirtingose maisto produktuose ES. Taip pat mes kalbėsime apie e, toleranciją glifosato importuojamuose produktuose. Ačiū. Profesoriau Tara Zona. Paskutinis klausimas, ponas Aniu. Aš stengiuosi būti realistas ir dažnai gaunu komplimentų, kad atrodo labai sveikai, nors 30 metų aš su pesticidais dirbau, skaitant glifosatą. Ir jaunystėje netaip jau atsargiai mes eldavome su to glifosatu, bet sėdžiu čia, kaip matote, ir matot, koks esu. Pirmininkė, jeigu mane nutraukinėsit, Džozė buvė mane nutraukinėje, aš e, reikalausiu papildomą laiko kalbėjimui. Taigi, ponios Gaitin norėčiau paklausti tema, apie kurią kalbėjo Richard Ashwood e, - karcerogeniškumo kategorijos. Jis pateikė tris būtie vartojimus produktus, kurie yra tokie pat pavojingi kaip glifosatas. Aš galėčiau dar keturis dalykus paminėti - plaukų kirpimas, čipsų valgymas e, alaus gerimas ir kiti panašus dalykai. Jeigu glifosatą uždrauksime dėl glifosato rizikos, ar jūs nemanote, kad ir tokius dalykus, kuriuos aš ką tik švarnu, reikėtų uždrausti? Ačiū. Kolegės Gaitin atsakymas. Ačiū gerbiamas kolega už klausimą. Norėčiau porą dalykų paaiškinti. E, yra mūsų pavojingumo klasifikacija. Kaip sakiau, turime surinkę pakankamai įrodymų, kurie išplaukia iš atliktų studijų su žmonėmis dirbančiais atskirose profesijose. Neturim duomenų apie pramonės darbuotojus, gamyklų darbuotojus ir nežinome, kokiu mastu jie susiduria su pavojingomis medžiagomis. Kitas dalykas, kai faktas nustatomas, nereiškia, kad kiekvienas žmogus e, susidūrė su glifosatu, pavyzdžiui, susirgs vėžių. Pažiūrėkime į tabako rūgimą. Ilgą laiką žinoma, kad jis sukelia vėžį, tačiau tobako pramonė e, vis kartoja, kad skirtingi žmonės e, rūko ir išgyvena, todėl jokio pavojaus nėra. Bet ne apie tai mes čia kalbame. Pažiūrėkime į rūkalių bendruomenę ir palyginkime e, juos su nerūkančiaisiais. Pamatysime, kad rūkantieji serga vėžių žymiai dažniau. Šimtaprocentinės grėsmės nėra, bet e, dešimt kartų rizika išauga. Tai nereiškia, kad absoliučiai visi, kurie rūko, susirgs, bet tai nereiškia, kad tie, kurie e, rūko, nesusirgs vėžių, dažniau jie gali susirgti. E, taigi, kai mūsų vertinimas bus baigtas, kitas žingsnis bus atlikti rizikos vertinimą. Rizikos vertinimas e, įvertina pavojingumo, informaciją apie pavojingumą ir žiūri, e, kokių dozių reikia, kokiomis proporcijomis vėžys gali kilti. Kaip ir e, rūkant cigaretes, aš galiu pasakyti, kad tai yra pavojinga, bet aš negaliu pasakyti, kiek cigarečių reikia surūkyti, kad tuo vėžiu susirgtumėt. Taigi tai yra rizikos vertinimo procesas. Tuo pat metu galime taikyti priemonės, kurios yra pagrystos pavojingumu E, mes atlikome glifosato vartojimą Kalifornijos valstijoje, tai yra šeštoji pagal dydį pasaulio ekonomika vartojanti glifosatą. Mes dabar viską pradėjome žymėti etiketėse, kad žmonės žinotų, kad Kalifornijos valstija e, traktuoja glifosatą kaip sukelianti vėžį. Jeigu nebus įspėjimo, negalėsim kalbėti apie darbuotojų apsaugą. Dalykas labai paprastas, bet reikia laiko, kad viską išaiškintumėm. Kągi, priartėjome prie pirmosios, pirmojo diskusijų etapo pabaigos. Ačiū svečiams, ačiū Europos parlamento nariams. Vyko labai gyva diskusija. Ji parodė, kad abiems komitetams labai svarbus šis klausimas. Manau, kad dabar pats laikas suteikti žodį pirmininkiai Valen, kurie pradės antrąją diskusijų dalį. Ačiū visiems. Dėkoju, mėly kolegos, dabar galime eiti prie antrosios diskusijų dalies. Čia kalbėsime apie skaidrumą ir mokslinių tyrimų naudojimą vertinant glifosatą JAV. Ir tikiuosi, kad tai padės geriau suprasti vadinamąjį Monsanto dokumentų klausimą. Pas mus atvyko du ekspertai, juos trumpai pristatysiu Kerry Gilliam. Ji yra. Ji yra um, žurnalistė, atliekanti tyrimus, gilina, ji gilinasi į Monsanto dokumentų skandalą, neseniai paskelbė knygą apie glifosatą. Ir taip pat noriu pristatyti profesorių David Kirkland. Jis yra mm, mokslo daktaras, turi daugiau kaip 30 metų patirtį. Mm, Tokia srityje kaip naujų ir jau egzistuojančių medžiagų toksiškumas. Visų pirma, suteikiu žodį poniai Giliam. 15 minučių jums prašom. Labai ačiū, ačiū už kvietimą atvykti pas Jūs. Esu žurnalistė, jau dirbu apie 30 metų šioje srityje ir gilinuosi į faktus, ieškau tiesos. Maždaug 20 metų gilinuosi Monsanto klausimą. Ir tikrai galiu Jums pasakyti, kad e, iš tikrųjų e, kalbama apie didžiulę apgavystę. Viskas labai gerai apskaičiuota, kaip vykdyti apgavystę, kaip manipuliuoti spauda ir teisės aktų kuriejais, kaip jūs. Aš paskelbiau knygą, ją e, rengdami ir aš, ir mano kolegos perskaitėme tūkstančius įvairių agentūrų, o taip pat ir mokslininkų paskelbtų dokumentų tiek JAV, tiek ir Kanadoje. Na ir dokumentai aiškiai rodo, kad glifosato istorija tikrai ilga. Be šių dokumentų dar paminėsiu ir E, tūkstančius Monsanto vidinių dokumentų, elektroninių laiškų, ataskaitų, e, komunikatų, net ir SMS e, žinučių. Ir viskas sudėjus į vieną krūvą, akivaizdu, kad Monsantas manipuliavo teisės aktų kuriejais. Ankstesni ekspertai kalbėjo apie mokslinius duomenis, o aš papasakosiu, uh, E, kokią apgavystę atskleidė dokumentai. E, glifosatas naudojasi neaišku kieno, anoniminiais tyrimų dokumentais. E, jie um, slėpė faktus apie kenksmingą požiūrį, taip pat jie skatino mokslininkus teikti informaciją e, teisės aktų kuriems, kad glifosatas saugus. Kaip jau sakiau, yra daug anonimiškų straipsnių, e, kur naudojami tarsi nepriklausomų mokslininkų vardai ir pavardas. Taip pat e, buvo diskredituojami žurnalistai ir mokslininkai, kurie buvo susirūpinę dėl glifosato saugumo. Taip pat uh, pateikė tiesiog, e, buvo pateiktos net ir pasisakymų tezės pranešimų spaudai po IARK atlikto tyrimo. Taip pat buvo siekiama kai kurios mokslininkus pašalinti iš patariamosios tarybos. Ir e, bent e, buvo pasirūpinta tuo, kad bent trys mokslininkai blokuotų IRK ataskaitą 15 metais. Taigi keletas pavyzdžių. EPA pateikė ataskaitą apie Monsanto saugumą ir Taip pat e, įvairios agentūros buvo pateikusios e, tyrimų rezultatus visame pasaulyje. Na, o Monsanto darbuotojai e, kišosi į tą tyrimą. Dar vienas pavyzdys iš 2011 metų tais metais buvo pateikta ataskaita apie tai, kokį poveikį glifosatas turi reprodukciniai sveikatai. Ir um, tyrimo metu paaiškėjo, kad glifosatas gali turėti neigiamą poveikį reprodukciniai sistemai. Kai dokumentas buvo paskelbtas, matome, kad nuorodų į tai nebėra. Dar vienas pavyzdys. – 2016 metais buvo paskelbtas dokumentas, Ir e, Monsantas tvirtina, kad e, jis nepapirko mokslininkų, bet akivaizdu, kad pati Monsanto įmonė parengė nemažą to dokumento dalį. Matome ištrauką iš elektroninio laiško. Čia diskutuojam ir apie tai, ką paskirti to dokumento autoriumi, nes pats procesas nebuvo visiškai aiškus. Dar vienas pavyzdys. Vėlgi, Monsanto darbuotojai čia kalba apie tai, kad e, jie tarsi patys parengė tuos dokumentus kaip anonimai. Tai yra tokia praktika, kai kažkas paskelbiama kitos mens vardu. Na ir Vėliau e, e, Monsanto tvirtino, kad tie žodžiai buvo tiesiog ištraukti iš konteksto, paimti iš konteksto. Viskas net buvo pasiekę ar teismą e, teismas turėjo faktų, kad Monsanto rengia ataskaitą kitų mokslin, vairių mokslininkų vardu apie tai, ar glifosatas sukelia vėžį ar ne. Monsanto manipuliavo ir teisės aktų kūrėjais dėl e, e, glifosato saugumo. E, Monsantas glaudžiai bendradarbiavo su lobistais tam, kad tarsi prastumtų žinutę, kad glifosatas yra saugus. Ir tai akivaizdu iš turimų dokumentų David Cook buvo vienas iš tų e, ekspertų, kuriuos apmokėjo e, Monsanto įmonė. E, žmonės buvo susirūpinę dėl to, kad, man, kad glifosatas kenksmingas žmonėms Ir e, iš to dokumento akivaizdu, kad Monsanto darbuotojai tarėsi, kiek tam mokslininkui sumokėti už kitokių faktų pateikimą. O būtent, kad e, glifozatas nesukelia toksišk, nėra toksiškas. Yra įvairių e, būdų, kaip galima publikuoti informaciją kito žmogaus vardu. Monsantas tam turi vairių strategijų. E, Monsantas e, kai kuriais atvejais e, tarsi skelbia, kad mokslininkai, kurie skelbia informaciją, yra nepriklausomi, bet iš tikrųjų jie turėjo kontaktų su Monsanto. Bet dažnai tiesiog tai buvo nutylima. kodėl viskas vyko slaptai, kodėl Monsanto bandė kažką paslėpti. Monsanto bijo nepriklausomų mokslininkų. Ir tai akivaizdu iš vidinių Monsanto dokumentų. Netgi buvo uh, E, spėjama, kad e, kad e, glifosatas yra tikrai pavojingas. Taip pat Monsanto darė viską, kad būtų užkirstas kelias ATSDR ataskaitos pasirodymui. Monsantas darė viską, kad uh, atitinkama informacija viešai nepasirodytų. Taip pat Monsanto teikia alternatyvus vertinimus teisės aktų kuriejams. Ir tai e, daroma nuo pat 1983 metų. Net ir 80-aisiais e, metais e, buvo pradėtas tyrimas e, su pelėmis. Ir dėja, Monsanto nepasisekė atliekant tą tyrimą, paaiškėjo, kad kai kurios pelės, kurios gavo glifosato, susirgo viešių, jiems išsivystė augliai. Na, o 84 metais e, e, buvo padaryta išvada, kad glifosatas gali sukelti vėžį. Ir e, iš karto po to tyrimo rezultatų paskelbimo Monsanto viską paneigė. EPA atsisakė tą padaryti ir 85 e, metų vasario mėnesį e, e, jau EPA ekspertai pasakė, kad įtariama, kad glifozatas gali sukelti vėžį. Kai kas dėl to buvo tikrai susirūpinę. EPA mokslininkai uh, E, buvo tikrai susirūpinę, jie sakė, kad glifosatas turėtų būti priskiriamas C kategorijai, tai reiškia, kad tai yra medžiaga, kuri, gali, kuri yra kancerogeniška žmonėms. E, Monsanto darė viską, kad EPA pakeistų nuomonę. Bet jau buvo pradėję kilti daug klausimų. Mokslininkų komitetas sakė, kad Monsanto turėtų iš naujo atlikti tyrimą, tačiau Monsanto atsisakė tai padaryti, viskas truko metų metus. 91 metais EPA pareiškia, kad na, vis dėlto pritruko domenų, kad glifozatas iš tikrųjų sukelia viešę. Tai tik vienas tyrimas, bet e, žinome, kad buvo ir kitų e, panašių mokslinių tyrimų, kurie buvo vėliau pristatyti teisės aktų kūrėjams. Na ir vėliau e, e mokslininkų taryba pripažino, kad nebuvo visiškai vadovaujamas jos pačios gairėmis dėl šio tyrimo. nemažai e, universitetų mokslininkų, e, kurie teikia neva nepriklausomas nuomonės, nuomonės paslapčia gaudavo e, finansavimą iš Monsanto. Na ir jie kartais gaudavo netgi ir labai konkrečius nurodymus, ką konkrečiai pasakyti. Yra Monsanto atstovų elektroninių laiškų, kur galima rasti netgi ir prezentacijų parengtų ne va tiems nepriklausomiems mokslininkams. Taip pat buvo tarsi persikėjami žurnalistai, kurie kėlė per nelik daug klausimų. Ir vėlgi čia matote ištrauką iš Monsanto vidinio dokumento. Čia kalbama apie tai, kad problema yra tam tikro eksperto pareiškimai ir kad problemą galima e, išspręsti atitinkamai sumokantiems ekspertams. Tokia taktika buvo taikoma ne vien tik tais JAV, bet ją pastebėjome net ir Europos Sąjungoje. Man jau baigėsi skirtas kalbėjimui laikas, bet matome, kad e, buvo įtakojami teisės aktų kuriai tiek JAV, tiek ir ES. Dar viena e, e, ištrauka iš dr. Jamesono laiško, kur prašoma liautis skleidus neteisingą informaciją. Uh, Paklauskime savęs, kodėl e, Monsantas yra susirūpinęs, kodėl yra ką slėpti. E, juk netaip elgesi įmonė, kuri neturi ko slėpti, netaip turėtų būti reklamuojamas produktas. E, nėra gerai, kai yra nutylami, nutylimi nepatogus faktai skleidžiama informacija pastarnauja, pastarnauja tik Monsantui, bet ne visuomenės interesams. Ačiū. Thank you very much. Now, uh, our second, uh... Dėkoju. Toliau kviečiame profesorių Davidą Kirklendą. 15 minučių. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau, kad mes grįžtume vėl prie mokslinių dalykų ir pakalbėtume apie genetinį toksiškumą. Tai yra pagrindinis faktorius, kai vertiname medžiagos karcinogeniškumą. Ir aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad vertinant genetinį toksiškumą turėtume atsižvelgti į įrodymų svorį. Penki mokslininkai dalyvauja šioje grupėje. Mes visi esame konsultantai įvairioms organizacijoms, nes uh, analizuojame duomenis, pateikėme rekomendacijas, atliekame analizę, turime dešimties metų patirtį šiame pramonės sektoriuje turime savo reputaciją ir už ją esame atsakingi. Ir iš tiesų mum, e, turint galvoje mūsų reputaciją, neverta pasiduoti suinteresuotųjų asmenų įkalbinėjimams, nes mes sužlugdysime savo reputaciją kalbant apie sudėtingus duomenis, tokius, e, pavyzdžiui, kaip glifosato atveju, reikia e, labai kruopščiai pasirinkti e, tyrimų metodus, sistemas ir tinkamai vertinti visą įrodymų kiekį. Turime pakalbėti apie duomenų E, skirtingą svarbą e, ir poveikį, e, pavyzdžiui, genų ir chromosomų mutacijos yra svarbesnės negu tik tai DNR pokyčiai. Taigi tie tyrimai taip pat remiasi ir laboratorinė praktika, ir e, tyrimai, kurie remiasi laboratoriniais tyrimais, turi didesnę svarbą negu tyrimai, kurie nesiremia laboratoriniais tyrimais. Įrodymų kiekis e, kiekvienoje kategorijoje irgi nulėmė e, tą įrodymų svorį. Toliau, testai ekstrapoliuojant rezultatus žmonėms irgi yra didesnės svarbos. Taigi duomenys in vivo tyrimų yra svarbesni negu duomenys in vitro tyrimų. Ypač kai kalbame apie nežinduolių tyrimus ir remiantis, kaip mes tada tą svarbą e, apibrėžėme nedidelė svarba, tai kai nesisėja pasiekmes su genetiniais ar karcinogeniniais pavojais ar rizika, nedidelis svoris, kai gali būti pirminės DNR e, pokytis ir tada kalbame apie susidūrimą su medžiaga, bet nebūtinai jinai daro poveikį. Toliau vidutinis svoris. Tai gali jau turėti įtakos mm, auglių atsiradimui. Taip pat mm, būti susijęs su mm, naudojimo kiekiais. Ir taip pat kalbame apie didelį svorį. Tai yra kai galima iš tiesų pakankamai patikimai susijęti su auglių atsiradimu. Kai mes vertiname cheminės medžiagos mutageninį potencialą, didesnį svorį turėtume skirti e, galutiniams, ne, ne, neatšaukiamiams DNR pakeitimams. Ir čia matome, kaip įvairūs tyrimai e, apibūdinami pagal jų svorį ir svarbą. Mm, taigi, nedidelis svoris, DNR e, pakenkimai, vidutinis svoris, kai kalbame apie DNR pakeitimus in vivo, ir mm, chromosomų, brandolių pakeitimas, e, pokyčiai, o didžiausias e, svoris tai yra in vivo tyrimai, kai kalbame apie chromosomų e, pakeitimus, genų mutacijas, nes tai siejasi su mm, galimu karcinogeniškumu. Ir čia kalbame apie principus, kurie atitinka Europos cheminių medžiagų agentūros paskelbtas gairias 15 metais. Tai į kokius tyrimus, į kokias studijas reikia kreipti dėmesį. Tas Karen Kirkland dokumentas, kuris buvo paminėtas, e, tai mes peržvelgėme visą genetinio toksiškumo duomenų spektrą. E, įvairūs tyrimai buvo įvairiose laboratorijose. Ne visus tos tyrimus užsakė Monsanto, taip pat ir kiti gamintojai. Ir čia kalbame apie 90 genetinio toksiku, toksikologiškumo tyrimus 40 iš jų buvo susijęs su glifosatais. Ir ne visi tie tyrimai buvo peržiūrėti į ARK, o mūsų nuomonė juos turėjo į ARK išnagrinėti. Dabar matome tas e, lenteles kir, ir Kirkland lenteles, kur kalbame e, apie tai, kas buvo nagrinėjama, kokie metodai buvo naudojami taip pat statistiniai, taip pat yra daug metodologinių detalių, bakterijų štamai, lastelių e, tipai, kurie buvo tyriami. E, dozės ir dozavimo keliai in vivo tyrimams Tai iš tiesų kalbame apie labai didelį informacijos kiekį, daug didesnį negu paprastai randame standartinėme mokslinėme žurnale apublikuotame straipsnėje. E, teigiami ir neigiami atsakymai pagal svorį. Matote, IARC tyrimų, kuriuos peržiūrėjo IARC, buvo šeši didelio svorio tyrimai, du iš jų buvo pozityvus Taigi trečdalis pozityvių atsakymų. Ir tada jau kyla įtarimas, kad tai gali kalbėti tie rezultatai apie genetinį toksiškumą. Bet kai visus duomenis susietume, tai tada situacija kitokia. Lieka tos dvi pozityvios, e, du pozityvūs tyrimai, bet iš viso kalbame apie 39 tyrimus. Taigi tas toksiškumo uh, E, galimo toksiškumo e, procentas yra daug mažesnis. Taigi visi AMES testai glifosatams GB ir AMPVA buvo neigiami. Glifosatas nesukelia genų mutacijų, chromosomų pakeitimų kai kalbame apie ląstelės in vitro ir yra labai mažai įrodymų, kad glifosatas keičia mikrobrandolius in vitro. Bet e, galbūt čia e, dar trūksta tam tikrų aspektų. In vivo glifosatas neskatina chromosomų pakeitimų, yra pakankamai rimti įrodymai, kad glifosatas nekenkia mikrobrandoliams, bet yra įrodymai, kad glifosatas ir medžiagos su glifosatais gali nulemti DNR grandinės nutrukimus in vitro, bet tai nėra esminės svarbos dalykas, kai kalbame apie toksiškumą ir tai nesuskaldo chromosomų, taigi tokių įrodymų svoris yra žemas. Nėra įrodymų, kad yra šiek tiek įrodymų, dėl indukcijos, bet kol kas dar nežinome tos indukcijos mechanizmų ir jo biologinės svarbos. Mm, tai, tai galėtume pakalbėti apie tyrimus ir genetinį toksiškumą. Toliau, nežinduolių tyrimai. Tai čia kalbame apie žuvis, roplius, augalus Ir čia tyrimai atliekami, kai, kai tie nežinduoliai patenka į aplinką, kurioje yra cheminė medžiaga arba, pavyzdžiui, vandenyje yra ta cheminė medžiaga, ir tokie tyrimo metodai nėra standartiniai. Ir tada remiantis e BPO gairėmis, čia yra speciali metodika. Ir nėra e, tarptautinių mastų patvirtintų gairių, kaip e, tokie testai, tyrimai su nežinduoliais turėtų vykti, nėra duomenų bazių, kur būtų primtini negatyvus ar pozityvus mm, rezultatai. Taigi tų nežinduolių tyrimai, mm, kai kalbame apie bendrą e, geno toksiškumą, nesudaro, didelį, nesudaro didelio lyginamojo svorio. Toliau biomonitoringo tyrimai. Tai čia galiu pasakyti, kad duomenys labai sunku aiškinti ir interpretuoti ir praktiškai beveik nėra patikimų duomenų, kai kalbame apie biomonitoringo tyrimus. Ir čia jau, kalbant apie jų poveikį glifosato įvairių medžiagų, kurių formulė yra glifosatas, apie tokių medžiagų poveikį žmogui nėra pakankamai duomenų. Ir galiausia, palyginkime glifosato profilį su tipišku, mm, tipiška karcinogeniška cheminė medžiaga, kurios genotoksinis poveikis yra įrodytas. Tai tada mm, pozityv, tie pozityvūs rezultatai in vitro ir in vivo daugelėje tyrimų turi būti aiškiai matomi. Kalbant apie glifosatus, to nepastebime. Genotoksiškas karcinogenas e, yra taip pat charakterizuojamas tuo struktūriniu perspėjimu. Ir tokia medžiaga, kuri karcinogeniška turėtų susijungti su DNR. Glifosatai to nedaro. Kai kalbame apie genetiškai toksiškus karcinogenus, tai jų rezultatai tiek in vitro, tiek in vivo dažnai visą laiką pasikartoja tai yra, kad gaunas tas pats rezultatas, to nepasakysi apie glifosatą. Taip pat, kalbant apie tos karcinogenės medžiagas, e, pozityvūs rezultatai yra susiję su dozėmis, to negalime pasakyti apie glifosatus ir toliau rezultatai e, tos karcinogen, ta karcinogeninė tipiška medžiaga duoda pozityvius rezultatus, kai net naudojama netoksinėmis dozėmis, o to vėlgi apie glifosatą nepasakysi. Taigi, kokios būtų išvados? Yra esminių įrodymų, ypač iš amės testų, kad glifosatai neskatina genų mutacijos. Glifosatas gali tokią nepatvarę E, duot, gali e, pakenkti chromosoms, bet tai vyksta daugiausia dėl antrinių mechanizmų. Ir negalima sakyti, kad glifosatai veikia genotoksiniu e, būdu. Taigi, um, glifosatas nėra genetiškai toksiška medžiaga. Ir noriu pasakyti, kad šis dokumentas buvo peržiūrėtas septynių skirtingų specialistų ir tikrai pasakysiu, kad tą ta mokslinį darbą parašėm mes patys, kiekvienas iš mūsų buvo atsakingas už savo dalį, niekas už mus jo nerašė ir niekaip to dokumento Monsanto neįtakojo. Ačiū. Keturi. Kalbėtojai dabar užsirašė kalbėti. Minutė klausimui. Vienas klausimas ir pasisakykit, kas esate, ponė Pitier jeigu iškils. Lijepo, gospođo predsjednice. Iz dostupne dokumentacije vidljivo je kako u više od 40 godina primjene herbicida na bazi... Ačiū. Akivaizdu, kad e, daugiau kaip 40 metų naudojamos priemonės su glifosato, su glifosato tačiau e, JAV e, nebuvo atlikta išsamių, išsamių tyrimų. Uh, kompetitingos institucijos e, išnagrinėjo tik e, aktyvios medžiagos glifozato veikimą, bet ne viso produkto veikimą. Maybe the technician can look into that. The others are working, so. Should I repeat? Yes, please. Microphone. Microphone. Jana. Iz dostupne dokumentacije vidljivo je kako u više od 40 godina primjene herbicida Taigi, kaip jau sakiau, jau 40 metų naudojamos medžiagos, kur, kurių sudėtyje yra glifosato, bet e, JAV niekada nebuvo atlikti išsamus tyrimai, nebuvo išsamei tirtos tos medžiagos, kurios yra rinkoje. Uh, kompetitingos institucijos e, vertino tik veikliosios medžiagos glifosato veikimą, bet ne visą e, medžiagos formulę, ne visą produkto formulę. Ir dėl to e, buvo remiamas ir tokio tipo analizė, kai buvo vertinamas poveikis ūkininkams, vartotojams po to, kai iškilo naujų faktų, kaip Jūs manote, ar amerikietiškas, e, amerikietiško požiūrio pakanka, norint apsaugoti vartotojus? Kompetitingos institucijos atsakingos už leidimų išdavimą gal pakeis savo požiūrį, e, galbūt e, kažkaip tai atlygins ir nuostolius nukentėjusiems. Profesorė Žodis. Thank you for the question. Um... Ačiū už klausimą. Ar e, EPA keis savo darbo būdus, ar teiks kompensacijas nukentėjusiesiems? Nemanau, kad tai bus. Jeigu pereitumėm prie tokių priemonių, tai turbūt e, suprastume, kad e, tradiciškai tokio vaidmens mūsų agentūra neturi ir sankcijų anksčiau nesame niekada taikę, precedentų tokių nėra. E, girdėjome pareiškimo apie tai, kad glifosato pagrindo medžiagoms turi būti numatyta griežti reikalavimai, griežti testai. Galiu pasakyti, kad tų testų yra, bet jų nėra pakankama vienai aktyviai medžiagai glifosatui specialiuose dokumentuose matėte ir turbūt šiandienos diskusijoje pastebėjote, kad Australijoje yra e, reglamentų pakankamai ir Monsantos sako, kad mes negalim teikti šimtų procentų, kad Roundup yra saugus ir e, kad nesukelia vėžių, nes tokie testai nėra atliekami. E, Junktinio Amerikos valstybių EPA nereikalauja tokių pareiškimų. EPA pažiūri į aktyvę medžiagą, pažiūri į kitas sudėtinės dalis ir jeigu tos medžiagos individualiai yra saugios, tai mes nemanome, kad sąveikodamas viena su kita gali sukelti pavojų. Monsanto savo dokumentuose kalba apie POEA, kuris yra uždraustas ES, bet Junktinės Amerikos valstijose ne. Nenorima tiesiog, kad uh, POEA išėmus iš rinkos iškiltų problemų. Ir dabar pastebime, kad Monsanto vietoj POEA e, siekia naudoti kitas sudėtinės dalis, kad tiesiog produktai bendrai taptų saugesni. Ačiū. Toliau. E, ponas Balas. Yeah. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, Dėl glifosato yra bejonių. Atliktos studijos, kurios viena kitai prieštarauja. Tačiau didžiausia problema įstatymų prieėjams, tokiems kaip mes, yra ta, kad mes abejojame vertinimų išvadomis. Tai e, tar, tam tikrą riziką mokslininkų reputacijai. Šiandien mes e, norime turėti išvadas, kurios e, būtų sąžininkos ir kurios mums būtų pateikiamas. Norėčiau pateikti klausimą poniai Gila. Jūs turite labai daug patirties šioje srityje, nagrinėjant šią temą. Kaip šiandien mes, anot jūsų, iš jūsų patirties, žinant, kas dėjusi Junktinės Amerikos valstybėse, kas procedūras mes galėtumėm numatyti prieš priimant e, viešuosius sprendimus, e, kad e, nepatarytumėm žalos sveikatai, mokslininkų išvados, kaip gali būti atsiejamos nuo pramonės interesų Mes visi bijome, kad taip yra. Monsanto dokumentuose yra labai rimtų problemų, rodančių, kad EPA, e, Amerikos EPA narys e, įtakojo EFSA. Tai mes mums tada priimant įstatymus kyla bejonių dėl EFSO sprendimų. Um, yes, so... Pone Gilam, ačiū. Du klausimai. Kaip sukurti sveikesnį sistemą įstatyminę Junktinės Amerikos valstybėse ar Europoje. Aš pirmiausia sakau, kad reikia daugiau viešumo, daugiau skaidrumo. Tai yra labai rimta problema, nes mes turime pasikliauti slaptomis studijomis, kurių negalima viešinti, kurių negali kolegos nagrinėti, kurių negalima analizuoti. Ir tai labai rimtai problema, kai teisės aktų rengėjai turi pasikliauti e, konsultacinių, įmonių konsultacinių tarybų patarimais o ne vidaus ekspertų išvadomis yra blogai, nes tie įmonių ekspertai už tai gauna daug pinigų. Aš galiu patikinti, kad mokslininkai dirbantis EPA kovoja už visuomenės apsaugą. Jie turi dokumentų, kurie negali rodyti visuomeniai, bet ne mūsų darbas yra apsaugoti įmonių duomenys, mūsų darbas yra apsaugoti visuomenę. Mes bandom tą padaryti. Iš esmės mūsų sprendimai nekartai yra buvę atmesti dėl Monsanto spaudimo ir Monsanto argumentų, kad pavyzdžiui jų įrodymai dėl auglių yra svarūs. Bet turime sukurti tokią sistemą, kurioje visuomenė ir mokslininkai turėtų galimybę nagrinėti priimant uh, E, chemikalų reglamentus, pavyzdžiui. Jokių paslapčių čia negali būti. Tie chemikalai, taigi, turi įtakos visuomenės sveikatai. Labai dramatiškai kartais gali įtakoti, bet turbūt jau laiko aš daugiau nebeturiu kalbėti. Ai, dvi minutės man skirtos, tai dar pakalbėsiu. Apie EPA įtaką ir kokią e, įtaką EFSAI. Aš žinau tik tai, kas dokumentuose parašyta. Ir ten matome labai aiškių pavyzdžių, kaip EPA uh, e, pateikė e, konkrečių medžiagų atvejų e, konsultacijų su EFSA ir kitų Europos agentūrų e, medžiagą. Ar žiūrima, ar EPA su EFSA gali sutikti, ar prieš IARC eis. Mesgi žinome, kad EFSA su EPA su EFSA dėrėjosi gerokai anksčiau negu uh, IARC e, monografija buvo paskelbta. Ponas Tas, mano klausimas yra profesoriui Kirklandui. Žinome, kad ES ekspertai e, BFA, EFSA, ECA naudojasi e, glifosato vertinimo studijomis ir Monsanto dokumentuose apie tai yra kalbama. Pone Gilam atkreipė dėmesį į 2012 m. gegužės mėnesio elektroninį laišką, kuriame ponas Santinydės ir Gostem iš Monsanto pareiškė, jog jiems reikia papildomos pagalbos, papildomos paramos iš išorės mokslininkų, kad jų e, autoritetingumas ir reputacija pagerėtų. Tai buvo susijęs su pinigų išmoka Ir 2015 metais ponas Hoitins iš Monsanto sakė, mes turim išlaikyti žemas kainas, todėl patys parašysim studiją ir todėl e, ponė Gijam, ponios Gijam, ponio Kraim ir pono Kirslendo pavardės prirašysime. O jūs savo įžangoje sakote, kad reikia grįžti prie mokslo. Ar tai jūs vadinate mokslu, ar etiškai, ar moraliai tokie dalykai gali būti toleruotini? Norėčiau paklausti, ką jūs patys uždirbote iš to, ką anksčiau esat padarę Monsantui? You Ačiū iš klausimą. Kaip aš jau pradžioje sakiau savo kalbos, profesionalus konsultantai turi peržiūrėti duomenis ir suteikti E, profesionales kvalifikuotas išvadas. Lygiai taip pat jūs tarėte su architektu, kai norite modifikuoti savo namą, arba tarėtės su buhalteriu ar juristu, kai reikia atitinkamos pagalbos. Vien dėl to, kad tiems žmonėms yra mokama už profesinę nuomonę ir kvalifikaciją, nereiškia, kad jų ta nuomonė yra įtakota, nupirkta. Man, e, mane neramina tai, kad mokslo konsultantai yra traktuojami kitaip e, šiomis aplinkybėmis. Aš pats beveik 40 metų mokslui dirbu, 20 metų esu konsultantas, 150 skirtingų organizacijų ir įmonių visame pasaulyje dirbau. Aš esu trikampyje tarp akademinio, e, įstatyminio ir pramoninio pasaulių. Aš turiu savo reputaciją ir noriu ją palaikyti. Aš noriu išsaugoti savo kolegų garbę. Tai, apie ką rašė Bill Haydens tame elektroninėme laiške, yra paprasčiausiai naivumas, mano nuomonė. Akivaizdu, aišku, kad dėl to nebuvo priimta jokių politinių sprendimų. Nes visi dokumentai, kurių rengime aš dalyvavau, pavyzdžiui, Kairo Kirkland dokumentas parengtas 13 metais arba 15 metų peržiūrėto dokumento, neturi jokio plagijavimo, jokio rašymo už kitus. Nei Monsanto, nei kiti gamintojai mūsų neįtakojo. Mes duomenys peržiūrėjome ir pateikėme savo kaip mokslininkų išvadas. Jeigu bus tai ar buvo taip, kad Monsanto į tas mūsų išvadas atsižvelgia, tai labai gerai. Bet e, mūsų tikslas nebuvo parengti teisingų išvadų. Jeigu mūsų uh, komentarai būtų buvę priešingi, tai Monsanto turbūt nebūtų gavęs, gavusi tų išvadų taip, kaip gavo dabar. Ponas Tarabela, ačiū, kad pasikvietėt mus. Monsanto gi atsisakė ateiti į šį parlamentą ir negali atsakyti į 500 milijonų atstovų klausimus. Jūs kalbėjote apie daugelį studijų apie glifosatą. Jos išvados buvo didelė dalimi palankios glifosato naudojimui. Ir dabar mes keliame klausimą, kad Monsanto e, e, kaip didelė tarptautinė įmonė 18 milijonų eurų sumokėjo už tas išvadas. E, aš už 18 tūkstančių eurų sumokėjo. Tai kaipgi jūs galite sakyti, kad jūs esate nepriklausomi? Rezultatai e, nėra turbūt e, patys teisingiausi. Ar jūs kaip mokslininkai galite būti patikimi? Aš žinau, kad jūs turėjote metinę sutartį su Monsanto ir Monsanto atsisakė pateikti e, informaciją apie tas sutartis. Aš taip pat norėčiau šiuo atveju prisiminti kitus mokslininkus, kurie e, pamina savo interesus ir tiesiog pamina interesus šimtų milijonų gyventojų ir jų vaikų. Professor Kirkland. Thank you. Firstly, let me be clear, I... Pirmiausia, noriu labai aiškiai pasakyti. Aš studijos netlikau 2012 metais. Larry Sky ir aš pats. Gavome prašymą peržiūrėti visus turimus duomenis visuomenėje prieinamus. E, jie buvo paskelbti viešuose žurnaluose, uh, įvairiose e, studijose, kurios jau iki to laiko buvo atliktos pagal specialias sutartis. Taigi mes atlikome tik peržiūrą, apžvalgą tokią, tai nebuvo studija. Kaip aš savo e, kalboje sakiau, mes e, pasirinkome įrodymų svorio požiūrį ir iš to padarėme išvadas. Jeigu tos išvados buvo e, palankios Monsanto ir būtent tą Monsanto norėjo išgirsti, Tai aišku, jie apsidžiaugė ir e, dėl to, kad paprašė, kad mes padarytumėm tą išvadą. Bet aš esu tikras, kad jeigu mūsų išvados būtų prieštaringos, nepalankios Monsanto, jeigu mes būtume Monsanto pasakę, kad mūsų nuomonė glifosatas e, kelia genotoksinę grėsmę, tai e, Būtų buvę kitaip, bet e, faktai to nepatvirtina. Galit sakyti, kad aš neetiškai elgiuosi, bet tada, kaip sakiau, galit lygiai taip pat kaltinti savo architektą, buhalterį ar advokatą už tai, kad e, gavo pinigus už savo darbą. Jie tiesiog suteikė jums e, profesionalią paramą ir aš lygiai taip pat esu gaunu atlyginimą iš įmonių, kurios prašo mano išvadų. Jeigu tai yra netiška, aš įsivaizduoju, E, kad neetiškai elgesi daugybė žmonių visame pasaulyje. Much, professor. Labai ačiū, profesoriu. Um, uh, Tuo baigėme antrą diskusijų dalį ir perinam prie trečiosios, paskutinės. Čia kalbėsime apie mokslinių studijų skaidrumą glifosato pavojingumo vertinime Europos Sąjungoje. Mes bandysime Monsanto dokumentų įtakingumą vertinti. Pristatysiu du ekspertus. Martin Pidgeon. Jis yra žemės ūkio verslo uh, mokslinių tyrimų uh, vykdytojas, mokslininkas ir uh, informuotojas, dirbantis e, nevyriausybinė organizacija Corporate Europe Observatory. Taip pat jis priklauso judėjimui Sustabdykime glifosatą. Na ir antras kalbėtojas, daktaras Timas Baumeris, kuris yra ECA rizikos vertinimo komiteto pirmininkas šiuo metu. E, tai komitetas, kuris e, vadovaujasi turimą informaciją ir sako, kad glifosato nereikia vertinti kaip e, karcinogeniško. Pirmiausia, ponas Pidžin, 15 minučių. Thank you, Chair. Thanks a lot to the Environment and Education and the Ačiū pirmininkė, ačiū jūsų komitetų už tai, kad suteikėt progą pristatyti darbą. Aš esu prancūzas Martin, Martin Pižum, e, dirbu Corporate Europe Observatory nevyriausybinė organizacija pastaruosius aštuonerius metus. Uh, Skaidrės atrodo nesklandžiai vyksta. Kaip įprasta, sprendžiant tokius klausimus, mes kaip organizacija analizuojame, kokią lobistinę veiklą įmonės daro ir kokios įtakos gali padaryti ES politikai. Aš pats esu atsakingas už žemės ūkio verslą, nors temų mes dengiame labai daug. Galvojame apie tai, kokios įtankos tai turi pramoniai. EFSA turi nepriklausomumo ir skaidrumo politiką per pasarosius penkerius metus taikomą. Ir visas glifosato klausimas mums yra nepaprastai įdomus. Mes įsivaizduojame, kad tai yra tarsi didinamasis stiklas. Viską, ką šiandien girdėjome, viskas, ką šiandien girdėjome, nebėra nauja. Mums reikia EFSO, mums reikia visuomenės e, saugos agentūrų, bet iš esmės mes kalbame apie teisės aktų prieimimo procesus. Viską nulėmė įstatymai. Ir įstatymai kartais, o kartais ir ne, yra įtakojami e, lobistų įmonių. Todėl EFSA turi dirbti uh, Mm, su priemonėmis, kurios atitinka mokslininkų tradicijas. Aš e, esu e, kompanijos sustabdykime glifosatą atstovas, todėl aš atitinkamai turiu savo nuomonę. Monsanto yra labai įdomi įmonė. Ir e, tokie vidiniai dokumentai kaip šie neretai nuteka, nes mokslas yra tos įmonės įsteigimo pamatas. Ir e, Monsanto dokumentuose yra sakoma, kad mes remiame remimo politiką, e, remimo e, reglamentus ir įstatymus, kurie yra pagristi mokslo, gerais mokslo principais. Mokslas nėra visai tas pats, kas pramonė. Įdomu pastebėti tai, kad Monsanto supratimu, tiesą sakant, nor, to, tai neapsiribojo tik Monsanto, E, turi būti naudojamas tam, kad suvaldyta būtų demokratija. Ta galime pastebėti šiame parlamente labai daug. ES labai supolitintas buvo glifosato klausimas. Tuo tarpu, kai glifosato išvados turi būti grinai mokslinės, todėl parlamentarai turėtų atsitraukti. Štai čia yra labai svarbus dokumentas e, žemės ūkio verslo e, srities, kuriame yra sakoma, kad uh, Valstybių narių pozicija politinė neturi nulemti šio proceso rezultatų. Šis procesas turi būti pagrystas mokslininkų išvadomis. O ši citata išplaukia iš Monsanto dokumentų ir man atrodo, kad ji labai daug ką pasako ką iš tiesų reiškia geras mokslas, duomenys, kuriuos surenka e, mokslininkai, visuomet buvo e, vienas iš pagrindinių argumentų mums apginant savo projektus. Ar iš tiesų tai buvo? Štai čia jau neapsiribojame tik Monsanto. Tai yra labai įdomi E, skaidri. E, plas, plasmasės pramonės lobistai Bruselėje pasinaudojo šio procesu. Čia buvo kalba apie endogrinę sistemą greunančias medžiagas. Problema egzistuoja, yra mokslinių įrodymų, kad plasmasė greuna endogrinę sistemą, bet e, įmonės turi pinigų ir nori apginti savo produkciją ir savo poziciją, nes tai yra labai stipri pramonės šaka. E, Moksliniai tyrimai šiuo klausimu yra labai sudėtingi ir be to rezultatai e, gali būti labai skirtingi dėl endokrininę sistemą granančių medžiagų. E, todėl e, mokslas politikai dabar yra pasitelkiamas gana dažnai ir ne tik Monsanto taip elgesi. Dabar periname prie vėl glifosato, tai yra Roundup produkto labai įdomi reklama. E, žudimo mašina. E, matome, kaip žudome gyvūnus, bandydami išnaikinti pikdžalės e, daržę. Lobizmas yra santykių sukūrimas. Mes kalbėjome, kaip Monsanto manipuliuoja mokslu. Ir tai nebūtų taip jau blogai, jeigu pesticidų vertinimo sistema ES būtų geresnė ir patikimesnė. Problema ta, kad tokios sistemos neturime. E, Dabartinėje sistemoje yra gerų elementų, bet yra labai daug spragų ir aš pabandysiu apie jas pakalbėti. Nepamirškime, kad 10 minučių yra labai trumpas laikas. Pirmiausia, pagrindai. EFSA neturi finansinių ir teisinių priemonių įgyvendinti savo darbą. Ji negali uh, produktų mėginių uh, gauti, gali skaityti tik uh, aprašymus uh, literatūroje, uh, neturi biudžeto, kad galėtų atlikti mokslinius tyrimus pati. Uh, pastebėta, kad e, labai daug dar yra samdoma išorės ekspertų, kurių interesai susikerta, tai yra susijęs su biudžetinėmis problemomis ir visi puikiai apie tai žinome, tai yra politikos prioritėtų klausimas. E, milijardas ar pusantro milijardo yra surandami farmacijos pramoniai, bet 8 e, milijonų eurų EFSOS nacionaliniam biudžetui negalim rasti. Manau, kad tą būtų galima pakeisti. Grįžtų prie šios skaidrės. Kaip jau girdėjome, šis tema neveikia labai gerai. Profesorius Portier labai aiškiai viską pasakė. Viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad agentūrų naudojimus duomenis uh, at, išranda, suranda agentūros ir jų negalima viešinti. Agentūros turi jais pasikliauti ir dėl to atitinkamai labai dažnai yra tiesiog nukopijuojamas išvados ir nieko naujo neišrandama. Apie tai kalbėjo profesorius Tarazonas savo kalboje. So, describes, with the, with the... Štai kaip atrodo tas kopijavimo skandalas. BFR apie tai kalba yra sakoma, kad negalime pasinaudoti pirminiais tyrimais, nes pramonė pateikė nepaprastai platų dosie, kurio nebuvo galima padoriai apžvelgti. Taigi, kas buvo padaryta? E, tiesiog pramonės pateiktos išvados buvo paimtos ir perredaguotos ir tai iš to gimė oficialus ES vertinimas. E, BFMR turėjo e, apie tai kalbėti Ir čia yra sakoma, kad e, toks kopijavimas buvo padarytas tik tai studijų aprašymui ir vertinimui, bet tai buvo net, netiesa. Taigi, e, čia matote pavyzdžių, bet turbūt perskaityti neįmanoma, atsiprašau. Taigi čia yra bendros e, išvados, ne atskirų studijų vertinimas, bet tiesiog atskiri skyriai. E, tuose skyriuose turėjo būti įvertinta nepriklausoma mokslinė literatūra, o ne mokslinės studijos, kurios sudaro pramonės paraiškų pagrindą. Čia mes kalbame apie tai, ką išorės pasaulis sako kaip glifosatą. Ir nesiskiria nei vienu žodžiu e, pramonės vertinimas apie e, genotoksiškumą, karcerogeniškumą, epidemiologiškumą ir EFSA dokumento išvados tomis pačiomis temomis. Viskas priklauso nuo BFR. Skandalinga yra tai, kad BFR kaip e, viešoji agentūra nėra šiandien atstovavima šiame klausime. Taigi, Europos komisijos tas e, ir agentūrų kopijavimo skandalas e, kaip ir nėra skandalas, nes tai yra daroma nuolat. Manęs tai neįkvėpia. Kaip aš jau sakiau, ne visuomet taip būdavo. BFR savo metodiką prašydama aiškiai parodė, kad toks kopijavimas ne visuomet yra daromas. Kai kurios e, studijos yra parašytos net ne Europoje. O dabar grįžkime prie pagrindinių ES problemų. Agentūros neturi pakankamai išteklių ir yra labai griežti teisiniai pribojimai. E, mes Savo Corporate Europe Observatory tą ir darėme. E, pramonės pateikėmės konfidencialias studijas, mes bandėme įvertinti, nes tas studijas gauna ES agentūros ir jų pagrindų rengia savo vertinimus. Laiko prireikė labai daug, ištisus metus mes dirbame ir tiems duomenims paskelbti susidarė ypatingos politinės aplinkybės reikia pripažinti, kad EFSA čia padarė gerą darbą, ji patyrė didelį spaudimą ir iš politikų, ir iš pramonės, e, kuriuose buvo reikalavimo, kad duomenys būtų atskleisti, bet EFSA paskelbė tik tiek, kiek buvo leista. Taigi toks buvo 2016 metų sprendimas. EFSA paskelbė tik tiek, kiek ji galėjo paskelbti. Viskas buvo laikomas daroma pagal susitarimą. Bet ir EFSA negali pažeisti įstatymų. Todėl viso dosie paskelbimas E, būtų e, leidęs Monsanto patraukti EFSA į baudžiamojo atsakomybę. Todėl buvo apsiribuota, duomenų skelbimas buvo apribuotas. Ir e, duomenys, kuriuos mes gavome, buvo PDF formato nuotraukos, juos analizuoti buvo labai sunku, bet mes nesame toksikologai, mes suprantame diskusijų esmę E, tik ribotai, todėl mes perdavėm visus gautus duomenys kompetitingiams mokslininkams, ponas Portie buvo tarp jų. Ir tie mokslininkai surinko duomenys, kuriuos galiausiai panaudojo savo vertinimams. Taigi EFSOS e, paskeltų duomenų dėka e, buvo galima atlikti ir tą vadinamą kolegų vertinimą. Tą mes sveikiname. Tam, aišku, prireikia, prireikia labai daug laiko, energijos, milžiniškų išteklių, tai neturėtų būti įprastas dalykas. Procesas turėtų vykti sklandžiau. Ir kaip ponas Portie jau anksčiau sakė, daktaras Portie atsiprašau, girdėjau, kad kitaip pavadinus mes galim žmogų žaisti. Taigi atrodo, kad kolegų peržiūros e, turinčios faktus buvo, peržiūros išvados buvo nepakankamos. Ir agentūra pažiūrėjo į Monsato paraišką Ir paskui paaiškėjo, kad e, IARC ir kiti e, labai sukritikavo EFSA išvadas, e, kadangi faktų ir medžiagos buvo nepaprastai daug, mes negalėjome parašyti savos išvados, mes vadovavomės pramonės pateiktomis išvadomis. Kita rimta problema ES pesticidų saugumo vertinimo sistemoje E, yra ta, kad tik aktyvios medžiagos šiuo atveju glifosatas yra vertinamas. Tačiau glifosatas e, realiam pasaulyje niekad nėra vartojamas grynas. Ūkininkai e, naudoja Roundup ar kokius kitus preparatus, kuriuose yra glifosato. Jis yra tik viena iš sudėtinių dalių. Kita problema yra ta, kad nepriklausomoje literatūroje yra labai daug kalbama apie realaus pasaulio sąlygas ir tokiu pat argumentu vadovaujasi pramonė, nuneigdama e, tą literatūrą, mokslinę literatūrą. E, toks jau yra reglamentas, be kita ko, EFSA ir kiti ES reguliuotojai tam reglamentui pritarė ir Monsanto patys e, patvirtino, čia matau vidinį elektroninį laišką, Labai gražiai čia buvo parašyta, kad negalima sakyti, kad roundupas ir nėra karcerogeniškas, nes nėra atlikta reikalingų tyrimų. Preparatų tyrimas neleidžia įvertinti tik aktyviosios medžiagos daromą žalą. Ir mm, žinome, kad čia yra ištisas sąrašas studijų, kurias reikia atlikti. Turime galvoti apie chronišką toksiškumą, apie akių ir odos sudirgimų sukelimą. Apie vėžį nėra nieko kalbama. Dėl nepriklausomumo, kaip mes girdėjome, išorės ekspertai nedalyvauja e, vadinamoje kolegų peržiūroje, Tačiau nacionaliniai ekspertai yra įtraukiami, bet problema ta, kad kai kurie iš tų nacionalinių ekspertų, visų pirma, jie yra anonimiški, kai kurie iš jų nenori, kad jų tapatybė būtų atskleista, bet aš suprantu, kodėl, nes šis dosie yra labai sudėtingas. Tačiau tuo pat metu tai reiškia, kad kai kurie iš jų atstovauja vyriausybių pozicijas, todėl iš tiesų yra labai nedaug saugiklių nuo politinės įtakos šiame procese. E, mes e, girdėjome apie e, Raulands bylą, tai yra labai svarbus atvejis. EPA ekspertas Monsanto dokumentuose buvo įvardintas kaip susipriešinę su Monsanto, kaip, kurio nuomonė kertasi su Monsanto. Ir agentūros visuomet turi tokių žmonių. Ponas Raulin dalyvavo spaudos konferencijoje, e, kai buvo pristatomas EFSOS koleginis e, peržiūros ataskaita, pranešimas. Ta studija buvo labai svarbi ir mes suprasime, kad EFSA suteiktų įrodymų. EFSA patikrino, e, sukontroliavo visus Jess Rowland pasisakymus ir nieko neteisingo nebuvo rasta. Dar viena rimta problema. E, dokumentas paskelbtas prieš dvi savaitės mokslo leidinyje. Sakoma, kad herbicidų naudojimo e, sąlygos niekur nėra įvardintos. Štai kaip gali būti panaudotas Roundup glifosatas. Argentinoje vadinamoji žalioji dikuma. E, vienos kultūros laukas milžiniškas Tai yra labiausiai žemės ūkį ir kaimo bendruomenės greudanti e, ūkininkavimo forma. Biologinės įvairovės nebelieka. Ir jeigu, pažiūrėjau, nupurškiamas visas tas milžiniškas plotas, jokių vertinimų nėra atliekama, niekas nežino, kokios įtakos tai daro. Kita vertus, atkreipime dėmesį, kad ES pesticidų reglamente yra ir labai gerų um, dalių. Uh, pavyzdžiui, aštuonios dalis, kurios kurių nekenčia pesticidų pramonė. Ir e, Monsanto ir kiti gamintojai e, nemėgsta tos kvalis, kvalifikavimo sistemos. 2A ir 1B kategorijos gali būti labai lengvai performuluotos. Na, o dabar aš baigsiu pristatydamas judėjimo sustabdykime glifosatą iniciatyvas bet jūs turbūt jas žinote. Ir, o mano klausimas būtų politinis. Ką daryti su ūkininkais? Jeigu mokslininkais patikėsime, šiuo metu iškilo neįmanoma dilema. Arba leidžiame ir toliau naudoti Roundup ir kitus herbicidus ir palikti uh, riziką susirgti vėžių, ar tiesiog uždraus ir tai bus labai didelis ekonominis nuostolis. Mes suprantame, kad ūkininkai, kurie naudoja glifosatą, e, vieni tos problemas neišspręs. Jie prašo paramos priemonių. Jie e, nenori dalyvauti kampanijose, kuriuose yra už, siūloma uždrausti glifosato. Todėl mes turime galvoti apie paramos priemonės, tarp kurių būtų ir priekybos priemonės. Ačiū. Uh, Dr. Tim Baumer, you have the floor, 15 minutes. Dabar 15 minučių daktarui Tim Baumer, prašom. Ačiū pirmininkė, Labai malonu dalyvauti šiame klausime. Aš atstovauju Europos cheminių medžiagų agentūrą. Uh, the title is, sorry, the title is Transparency and Use of Scientific Studies in the Risk Noriu pakalbėti apie skaidrumą ir mokslinių tyrimų naudojimą atliekant glifosato rizikos vertinimą ir koks vaidmuo čia atiteko mūsų agentūrai. Uh, E, agentūra yra įsikūrusi Helsinkije, mes dirbame keliose sritise - registracija, vertinimas, leidimų išdavimas, klasifikacija, ženklinimas, e, vadovaujantis Rotterdamo konvencija. Panašu, kad kilo problemų dėl vertimo į prancūzų kalbą. Continue. You wish me to proceed? Yeah. Thank you. Taigi dėl e, skaidrumo noriu apie tai pakalbėti plačiau, paskui pereisiu prie glifosato. Mes visoms susijusioms pusėms ir visuomeniai aiškiname, kokie yra mūsų procesai, veiksmai, mūsų sprendimai priemami atvirai. Taip pat mes organizuojame uh, E, išsames konsultacijas su visuomenė dėl visų dosie. Taip pat e, mes bendradarbiaujame ir su komitetu. E, įvairių organizacijų atstovai dalyvauja komiteto posėdžiuose, mes viešai skelbėme protokolus ir sprendimus ir tai darome laiku tam, kad visi gautų informaciją. mūsų visi ekspertai ir darbuotojai nepriklausome. Paaiškinsiu, kaip šis principas taikomas komiteto nariams, tai bus padaryta kitoje skaidrėje. Man teko garbė pastarosius penkerius metus vadovauti rizikos vertinimo komitetui. Šiame komitete dirba ES ir ES ekonominės erdvės šalių ekspertai, nepriklausomi ekspertai, kompetitingi mokslininkai iš valstybių narių. Jie skiriami asmeniškai ir jų nesaisto nurodom, nurodymai iš valstybių narių. Iš viso turime 53 narius iš valstybių narių ir dviejų EEA šalių. dabar kas gali dirbti šiame komitete. Prieš skiriant kiekvieną narį yra patikrinami tai, e, tinkamumo kriterijai. E, šio komiteto nariai negali dirbti privačiose e, įmonėse, pramonės asociacijos ir turėti tiesioginių interesų. Yra skelbiamos interesų deklaracijos. Taip pat valstybės narės privalo padėti e, e, e, komiteto nariams dirbti. Mūsų komitete dalyvauja ir EEB, ETUI, EUŠMS, SEFIC, ECPA ir taip toliau. Dabar glifosatas ir jo karcinogiškumas, kancerogiškumas. Ne, kai buvo nagrinėjamas e, šis dosie, tai visų pirma reikia pasakyti, kad Vokietija paskelbė, e, pateikė dosie, įvyko šešios konsultacijos su visuomenė. E, konsultacijų metu paprastai valstybės narės teikia savo komentarus ir jie tarsi su jais elgiamas taip kaip ir su faktais. Visų pirma yra išsakomos pozicijos suinteresuotos pusės išsako savo pozicijas. Kai buvo svarstomas glifosato dosija, dalyvavo IARC, FAO e, ir taip toliau, taip pat EFSA, Vokietija. Diskusijos truko ilgai maždaug 12 valandų susijupusių atstovai galėjo išsakyti savo pozicijas, e, e, e, nariai iš Vokietijos negalėjo dalyvauti. Mes turime atitinkamą interneto svetainių, kur skelbėme pokalbį su susijusiamis pusėmis, taip pat ir įvairią korespondenciją, kuri susijusi su dosie. Dabar dėl ES teisės aktų. Taigi, Pagal ES teisės aktus pramonė yra atsakinga už cheminių medžiagų saugumo užtikrinimą. Ir tą pasakyčiau ne tik apie glifosatą, bet ir kitas medžiagas. Taip pat būtina atlikti saugumo tyrimus, taip pat ir uh, tyrimus su gyvūnais. Taip pat uh, Mums, būtina atlikti pati, e, mums yra e, būtinos patikimos išvados apie tyrimus tam, kad e, jas būtų galima panaudoti teisėkuros tikslais. Kiek patikimi tyrimai? Dėl to verda labai gyvos diskusijos. Kai kam susidaro toks įspūdis, kad atlikti tyrimai patikimi, kad pateikiama informacija teisinga. Yra privaloma naudotis uh, E, standartinėmis gairėmis, e, taip pat, kai atliekami tyrimai su gyvūnais, e, kai kuriais atvejais mes naudojame ir EBPO gairias. Taip pat mes esame parengę kokybės sistemą, jį šiuo metu privalome ES. Ir tai yra svarbu, nepriklausomai nuo to, kokia medžiaga tyrima. Taip pat uh, Svarbu, kad būtų uh, užtikrinta visa domenų uh, e, kokybės kontrolės grandinė. Taip pat uh, duomenys yra archivuojami, juos vėliau gali patikrinti nacionaliniai inspektoriai. Tai daroma norint užtikrinti pasitikėjimą tyrimais. Nacionaliniai ekspertai taip pat atlieka savo darbą. Uh, Dabar kancerogenetiškumo e, e, tyrimai dėl glifosato. E, pažiūrėjau domenų bazę, kokios informacijos yra. Vokietija nurodė, kad buvo atlikta 18 tyrimų šioje srityje, 12 buvo pateikti mūsų komiteto vertinimui. Septyni tyrimai buvo susijęs su žiūrkėmis, penki su pelėmis. Taip pat buvo dar šeši papildomi tyrimai, bet e, jie buvo nepakankamai patikimi, galbūt buvo tyriamos pernelyg mažos dozas, galbūt nebuvo laikomasi e, tinkamų gairių arba ataskaitos buvo pateikiamas neteisingai ir dėl to į tos tyrimus e, RAK komitetas neatsižvelgia. Taip pat reikia pasakyti, kad tuos tyrimus atliko septynios įvairios įmonės įvairiose JAF, Europos, Japonijos ir Indijos laboratorijoje. Apačioje nurodyti tyrimai e, nebuvo primti domen. O šioje skaidrėje du apatiniai nebuvo priimti domenų dėl anksčiau minėtų trūkumų. Dabar kaip mūsų komitetas vertina e, dosie? Kai yra atlikta daug tyrimų ir neaišku, e, kuris tyrimas pats geriausias ir patikimiausias, tai mes tuomet e, bendrame kontekste vertiname visą turimą informaciją. Mes varstame, ar duomenys kokybiški, nuoseklus. Mes atsižvelgiame ir į teigiamus, ir į neigiamus rezultatus. Taip pat mes atskirai vertiname epidemiologinius duomenis, nes dėl jų gali būti kitai e, e, kategorijai priskirta medžiaga. Apskritai reikia pasakyti, kad apie glifosatą tyrimų pakako atlikti vertinimui. Kalbant apie žiūrkės, nebuvo įrodyta, kad glifosatas sukelia auglius. Mes tikrai atidžiai vertiname visus e, tyrimus, turimus tyrimus. Kalbant apie epidemiologinius duomenis, tai mes nustatėme, kad jų nepakanka, norint uh, E, teikti, kad e, glifosatas sukelia žmonėms vėžį. Taip pat e, mes rėmėmės ir ankstesnėmis ataskaitomis apie šios medžiagos kanceronogiškumą. Mes sutelkėme dėmesį į turimą medžiagą, taip pat kitų institucijų uh, vertinimus. Tikimės, kad viskas vyko e, pakankamai skaidriai svarstant šį dosiją, kad visi gavo reikalingą informaciją. 36 RAK komiteto nariai nusprendė, kad nebuvo sutarimo dėl e, šios medžiagos priskirimo kancerogeniškoms medžiagoms. ECA ir RAK neturėjo, e, nebuvo suinteresuotos jokiais rezultatais. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mes jau apie 30 metų klasifikuojame cheminės medžiagas. Dar reikia pasakyti, kad jeigu atsiras uh, naujų e, reikšmingų duomenų, tai tuomet bet kokia valstybė narė ar komisija gali pavesti yra komitetui iš naujo atlikti vertinimą. Tai yra įprastinė procedūra. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Yra dar keletas papildomų skaidrių, e, kur e, išsameu kalbama apie mūsų atliktą vertinimą, bet aš jų čia nepristatinėsiu. Dėkoju. Now, uh, speakers, you, your... Dėkui. Dabar norėčiau priminti klausėjams, kad viena minutė yra klausimams pateikti ir nurodykite konkrečiai, kokiam ekspertui klausimą teikėte. Pirmoji kalbėtoja ponė Maginės. Dėkui. Noriu padėkoti mūsų prelegentams. Mano klausimas iš dviejų dalių, dviem kolegoms skirtam. Cituoju, ką daryti su ūkininkais? Labai įdomu buvo man tą perskaityti tai suprantu, kad yra čia du pasirinkimai. Arba ūkininkai gauna vėžį, arba patiria nuostolių. O antrasis pristatymas sakė, kad glifosatas nėra karcinogeniška medžiaga. Tai klausimas būtų toks. Ūkininkai naudoja e, šį produktą kad jis nekenktų aplinkai. Ar atliekant glifosato vertinimus į tai atsižvelgiama? O turint galvoje, kad išgirdau dvi skirtingas nuomonės šiandien, tai kaip aš, kaip asmo, kuris priima politikos sprendimus, turi elgtis, kokį sprendimą aš turiu priimti, kad jis būtų naudingas visiems, ir ūkininkams, ir žmonėms. Dėkui, ponas Baumer. Dėkui. Kaip elgtis su ūkininkais? Be klasifikacijos, kuri e, nusprendžia, ar medžiaga karcinogeninė ar ne, dar yra EFSA atliekamas rizikos vertinimas, kuris būtent ir apibūdina, kaip medžiagą reikia naudoti. Tai EFSA ir ECA bendras, e, bendra rekomendacija reiškia, kad produktas yra saugus naudoti. Ta mūsų ilgi tyrimai parodė. Ponas Pižon, ką jūs atsakytumėt? Aš esu kaip ir jūs, ponė Maginės, tokioje situacijoje, nes nesu toksikologas, tai turiu tada tikėti institucijomis, agentūromis. Kalbant apie mokslinę pusę šio klausimo, tai galiu pasakyti, kad IARC rėmėsi tyrimais, e, kuriuos peržiūrėjo nepriklausomi mokslininkai, o agentūros uh, remiasi tyrimais, kurie yra konfidencialūs. 80 procentų iš EFSA tyrimų yra neskelbtini. ECA daugiau informacijos pateikia. Ir aš irgi galiu tik remtis tuo, prie ko prieinu. O žiūrint iš politinių pozicijų, aš negaliu atsakyti į klausimą iki galo. Aš labai siūlyčiau, sako pirmininkė, iš tiesų, kad tik vienam ekspertui pateiktumėt klausimą, nes kitaip jie turi dalintis tas dvi minutės, ponė dalį. Aš suprantu, kad ekspertai čia peržiūri kitų ekspertų sprendimus. Ir savo pačių sprendimus. Ir tai tikrai neetiška. Nes yra kai kurie komiteto nariai, kurie peržiūri galiausia savo pačių sprendimus dėl glifosato. Ir taip pat dalyvauja pakartotiname vertinime. Mano nuomonė, tai reiškia, kad tikrai nėra nepriklausomo sprendimo vertinimo. Pona Baumeri, norėčiau paklausti. Aš suprantu, kad įstatymai riboja jūsų veiklą, bet jūs vertinate įmonių pateiktą informaciją. Kaip ECA gali užtikrinti nepriklausomumą ir E, tai, kad jūsų atliekamos peržiūros iš tiesų būtų patikimos. Dėkui. Ponas Baumer. Pirmiausia dėl to, kad kai kurie nariai keliose komitetuose dirba. Noriu pasakyti, kad mano komiteto ir kitų komitetų nariai nedirba EFSA komitetuose. O jeigu ir dirba, tai mm, tas darbas nėra esminis. EFSA ir ECA yra dvi nepriklausomos agentūros. Kaip mes galime užtikrinti, kad interesai nesikerta? Aš manau jau kalbėdamas mm, minėjau, kad mes žiūrime, kas patenka į mūsų komitetus ir kokią įtaką komitetų nariai turi. Mano komiteto nariai yra kompetentingų institucijų atstovai, kurie užtikrina tam tikrą pusiausvyrą šioje sistemoje, nes tyrimus pateikia pramonė, kadangi pramonė yra įpareigota tuos tyrimus pateikti. Tai komitete irgi turi būti pramonės atstovai, bet mes griežtai kontroliuojame jų dalyvavimą, žiūrime, kad jie turėtų tinkamą akreditaciją ir kai vyksta diskusijos, e, tai komiteto nariai dalyvauja tose diskusijose, o ne stebėtojai. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Mm, klausimas. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pono Pižon paklausti kalbėdamas. Jūs sakėte ir taip pat aš skaičiau jūsų tinklapį ir jūs kvestionuojate EFSA objektivumą, e, kitų taip pat organizacijų objektivumą, JAF aplinkos apsaugos agentūros ir kai kurių kitų JAF agentūrų uh, objektivumą, kurios sakė, kad glifosatai nėra karcinogeniški, bet jūs remiatės kitą studiją, bet čia niekad kalbėdamas neminėjot, kad ta kita studija yra abejojančių mokslininkų. Pagal 8, 8 4 2013 metų reglamentą, EFSA turi atlikti jai numatytą funkciją, tikrindama e, duomenų paskelbimą prieš publikaciją. Tai kaip jūs galite teikti, kad EFSA meluoja, jei jūs pats nepateikėte visos informacijos iki galo, kalbėdamas apie glifosato karcinogeniškumą. E, ponas Pižon, dėkui ponė Gerlink, tikrai to ir tikėjausi iš jūsų ir dabar atsakysiu. Pirmiausia, jūs kaltinate mane, kad AJARK darbo grupė nuslėpė informaciją, tai yra neteisybė ir jau yra įrodyta, kad tai neteisybė. jūs mūsų e, klausimą pateikėte, ar EFSA melavo dėl daugelio dalykų. Čia nevardinsiu visų, tik du, kuriuos jūs paminėjote. Pirmiausia, dėl Just Wellers pasisakymo. Jeff Rowlands dalyvavo EFSA surinktoje telekonferencijoje ir čia pateikė informaciją apie tai, kad 2001 metais atlikto tyrimo rezultatų EFSA nenagrinėjo, o ten matėsi, kad žiūrkiams užaugo augliai. O mes prašėme EFSOS, kad jinai patvirtintų, ar EFSA iš tiesų e, iki galo patikrino informaciją dėl to, ką sakė ponas Raulins. Bet EXA, EFSA negalėjo patvirtinti, kad taip darė. Aš nekaltinu EFSOS, bet man kyla klausimas, kodėl EFSA apsimetė, kad kažką padarė, ko nebuvo padarius. Dėkoju, ponė Rys. Dėkui, ponė pirmininkė. Jau tris valandas tęsiasi mūsų klausim, klausimai ir mm, šiandien vyksta kaip ir kurčio pokalbis su aklu, nes aš tikrai nieko konkretaus nesužinojau. Tik galiu padaryti išvadą, kad mokslas negali padaryti aiškių išvadų. O taryba balsuos mėnesio pabaigoje, 23 dieną, dėl to, ar dešimčiai metų dar pratesti leidimo galiojimą glifosatams naudoti. Buvo čia pateikta įvairių pasakymų buvo kalbama apie tai, kad į vienus mokslinius tyrimus atsižvelgiama, į kitus ne. Buvo 2001 metų tyrimai minimi ir čia buvo kalbama apie limfomos nustatymą pelėse, bet EFSA kaip ir atmetė tos tyrimus atlikdama vertinimą. Ar aš teisingai suprantu ir apie tos pačius, ar apie tos pačius tyrimus mes čia kalbame? Ponas Braumer. Bandau atsakyti. Aš nesutinku, kad mokslininkų išvados nėra aiškios, jos yra labai aiškios ir nuseklės ES dvi oficialios agentūros oficialiai ir aiškiai atsakė, ar glifosatas yra karcinogeniškas ar saugus vartoti. Jų atsakymas buvo, glifosatas yra saugus vartoti. Ir pono Pižono prašyčiau nenutraukti manęs. Kaip aš sakiau ir e, daktaras Telezonas sakė, mes turime savo vertinimoj numatytas taisyklės ir e, abi agentūros laikosi tų taisyklių ir e, ne tik mes, bet ir kiti organai yra prieėję tokių išvadų. Ir manau, kad visi mūsų vertinimai atlikti tinkamai. Ir dar galėčiau pridurti, kad mum paskelbus nuomonę dėl glifosato, mes labai daug prirašėme atsakinėdami į klausimus. Tie atsakymai į klausimus užima daug daugiau vietos negu pati nuomonė. Bet taip mes dirbame ir tokius atsakymus šiandien pateikėme. Ačiū. Pane Rodrygės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Šyrit pati pamačiau, kaip didelės korporacijos naudoja pinigus ir savo galę e, rimtiems spreidimams įtakoti, arba bent jau pasėti abejonių e, rimtų mokslinių išvadų šešėlyje. Čia mes kalbam apie e, išvengiamą riziką pavojų sveikatai. Ir mano klausimas yra ponui Pižung Ar turite duomenų, koks yra ryšys tarp agrotoksinių korporacijų ir farmacijos pramonės? Ir dar, kokie vaidmenį turėtų atlikti apsaugos, prevencijos principas, išduodant leidimus? Prašau, ponė Pežum. The... Jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, jūs norite sužinoti, koks ryšys tarp agro E, chemijos ir farmacijos yra ryšių. Jūs teisingai pastebėjote. Yra įmonių, kurios turi abi gamybos rūšis. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimą priešingai. Man vienas iš politinių šios diskusijos sprendimų yra išplėsti dialogo apimti. Aš anksčiau e, dirbau vandens valdymo srityje Ir mačiau, kad Paryžius, New Yorkas, Münchenas ir daugelis kitų subsidijuoja ūkininkus. Ir tiesą sakant, tą jau darė labai ilgai, dar prieš e, ekologiško ūkininkavimo atsiradimą, už tai, kad tam, kad jie neterštų nes pigiau kainuoja ūkininkams mokėti, kad jie neterštų, negu paskui uh, valyti vandenį. Prevencija kainuoja mažiau negu uh, e, gydimas. Dėja, tam reikia pinigų. Ačiū. Panas Farija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, kad nėra Monsanto atstovų. Bet šis klausimas buvo labai informatyvus. Būtų gerai, jeigu Monsanto būtų atėję. Reikia jiems suteikti galimybę apsiginti. Pone Baumeri, mes girdėjom, kiek kaltinimų yra išsakoma dėl glifosato poveikio žmogaus sveikatai. Ir e, mes visuomet vylėmės, kad e, toks tyrimas bus atliktas nepriklausomai. Ponas Martam Pižum pristatė labai aiškiai padėtį. Tai kokiu priemoniu ketinate imtis, kad įvertumėte riziką ir atkurtumėte pasitikėjimą visuomenėje. Ačiū. Um, Dr. Baumer. I think the I have to go back to my previous answer, I'm afraid. The opinions of both agencies, EFSA and ECHA, Skirtingų agentūrų EFSA ir ECA išvados yra santykinai naujos ir juose viskas labai aiškiai parašyta. Dabar jau atsakomybė tenka komisijai. Daugiau pasakyti negaliu. Nebent mano komitetui bus suteikta įgaliojimų dar kažką padaryti. Mes patys savo įgaliojimų negalim susiteikti, tarp kitko, ir neturim teisės kištis į politikos sprendimus. Taigi, kol nebus priimtas sprendimas, ką reikia daryti, mes turėsime būti patenkinti tuo, kas padaryta. Mes savo darbą atlikome. Galbūt e, e ponas Tarazona galėtų mane papildyti. Pone Tarazona, jeigu norit, galit papildyti. Vieną minutę. Ačiū. Taigi dėl EFSA. E, mūsų padėtis tokia pati. Pagal reglamentą komisija turi suteikti mums mandatą atlikti vieną ar kitą tyrimą. Taip jau yra glifosato atveju. Dėl papildomų tyrimų, apie kuriuos jau anksčiau kalbėjau, mes dar glifosato klausimo nagrinėti nebaigėme, nes, kaip žinote, vartotojams reikia e, aiškaus vertinimo, kokios yra maksimalios leistinos ribos. Ir vertiname absoliučiai visas kultūras, kurioms glifosatas gali būti naudojamas ES. Ir kalbame apie visas kultūras ir ES viduje esančias, ir už išimportuojamų produktų. Todėl mes vartotojams pateiksime informaciją dar iki šių metų pabaigos. Mūsų darbas atliktas ir mes e, tik tai tęsime tolesnius tyrimus, papildomus tyrimus. Toliau, panas Hausling. Ja, zunächst mal finde ich es ein Skandal, dass. Labai ačiū. Tikrai labai gaila, kad e, Ne visi dalyvauja diskusijoje, bet aš noriu pateikti klausimą EHA agentūrai. Ar jų, jūs e, privalote tikrinti tik pramonės sektoriaus atliktus tyrimus, ar jūs galite pavesti kam nors atlikti ir nepriklausomą tyrimą, ar jūs esate tikrai nepriklausomi? BFR e, ši e, institucija pareiškia, kad yra normalu tiesiog nukopijuoti informaciją iš atlikto tyrimo, kaip kad buvo padaryta glifosato atveju. Ar yra normalu, kad BFR, tiksliau tam vertinimo komitete, 20 metų dirba tie patys žmonės. Gal reikėtų labiau pasitikėti ir kitais. O dabar dėl uh, E, medžiagų junginių, vadinamųjų kokteilių vertinimo. Ar jūs vertinate glifosato poveikį, kai jisai naudojamas su, kitais, e, su kitomis medžiagomis? Galbūt atlikę tyrimą jūs gautumėt visai kitokį rezultatą, negu kad tas, kuris buvo gautas Amerikoje. Dr. Baumer. Daktaras Baumeris turbūt atsakys. Aš maniau, kad aš turėsiu atsakyti šį klausimą. Nežinau, ar aš supratau visus jūsų klausimus, bet pabandysiu iš eilės atsakyti. Nepriklausomų studijų užsakymas. Pagal klasifikavimo teisės aktus mes negalime užsakyti nepriklausomų studijų. Mes klasifikuojame vadovadamėsi turimą informaciją. Daktaras Terazona labai aiškiai pasakė, kaip atrodo pesticidų vertinimo procesas. Pramonė suteikė dosijai, valstybė narė perima tą dosiją, įvertina, pateikia naują ataskaitą, paskui tas ataskaita yra perdodama komitetams ir ten įvertinama. Tai yra trijų, keturių etapų procesas. Yra puikiai žinoma jau dabar, kaip kas daroma. Ir toks yra pesticidų reglamentas, taip veikia ir COP reglamentas. Mes jūsų rankose. Uh, now... Uh, Ačiū. Silvi Bodin. Merci. Ačiū. Mano klausimas e, e, ponui Timui Baueriui. Yra atliktas darbas stenkiantis užtikrinti cheminių produktų naudojimo ES saugą, e, galvojant apie aplinkosauginės inovacijas. Ar jūs galėtumėt mums pasakyti, ar tarp dabar jau užregistruotų ir įvertindamų molekulių yra alternatyva glifosatui, kuri būtų mažiau rizikinga ir kuri būtų lengviau priimtina politiniu požiūriu? Ar turite atsakymą? Klausimas jums, ponė Baumeri. Taip, gavau klausimą, bet aš dėja negaliu atsakyti, čia ne mano kompetencijos rytis. Pone Pižon? Um, nothing more than an idea. Aš tik įsivaizduoju, tiksliai nežinau. Kiek aš žinau, yra tik tai panašių, panašaus efektyvumo herbicidų, kuriuos gamina e, Bayer. Tai yra aliuminio glifazanatas. Dar yra tokie dalykai kaip 2,4D ir panašiai. Kiek aš žinau, visos tos medžiagos yra toksiškesnės ir dažnai jos yra brangesnės. Todėl dabar uh, Ūkininkams padėtis yra labai sudėtinga. Jeigu glifosat uždrauksime, papildomų priemonių nebus, tai padėtis niekiek nepagerės, nepalengvės. Ūkininkai turės naudoti pakaitinės medžiagas, kurios yra toksiškesnės ir brangesnės dažniausiai. Todėl e, mes ir neturime vieno reikalavimo uždrausti glifosatą bet e, nacionalinės vyriausybės ir ES administracija teikia daug reikalavimų ir prašo, kad būtų rastas protingas pasiūlymas, protinga reforma, kad e, galėtumėm e, tiesiog nebeversti ūkininkų vartoti tų pesticidų, bet rastumėm kitokį e, ūkininkavimo būdą, kuris nebūtų kenksmingas nei aplinkai, nei žmogaus sveikatai. Pone Dėlei toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas, ponui Pižum. Jūs sakėte, e, pirštu nurodėte visą eilę pažeidėjų. Mes visi sutinkam, kad reikia garantuoti ES e, piliečiams fitosanitarnių produktų pateikimo į rinką saugumą, bet mes nesame mokslininkai ir mūsų klausimai ne visuomet yra labai techniniai, nors mes šiandien su labai techninė diskusija susidūrėme. E, ne e, abejodami mokslininkų nepriklausomybę. Pone Pežonai, ką Jūs galvojate apie dabartinę vertinimo sistemą? Dabartinė vertinimo sistema yra pagrįsta pramonės užsakytų analizių išvadomis. Europos agentūros to netlieka. Taigi tie tyrimai nėra finansuojami iš ES mokesčių mokėtų pinigų. Tai kaip galima užtikrinti skaidresnę sistemą? Kita vertus, mokslininkai, kurie yra kompetitingi ir gali būti veiksmingi, reikalauja daug laiko. Ir be to jie turi išlaikyti tam tikrą konfidencialumą, negali viešinti faktų. Taigi kaip galime pagerinti tą vertinimo sistemą? Prašau, ponui Pižon žodis. Ar galime atsakyti prancūziškai? J'en profite. Uh, merci pour cette question. Uh, mon exposé. Ačiū už klausimą. Aš savo kalboje bent jau iš dalies bandžiau atsakyti jūsų klausimą. Uh, Iš tiesų, dabartinė vertinimo sistema yra pagrįsta pramonės teikiamais duomenimis ir tų duomenų negalima skelbti. Tai yra nepriimtina. Dėl tos priežasties mes ir teikiame antrąjį prašymą, e, keliame Europos piliečių iniciatyvą, kurioje yra reikalaujama, kad pesticidai apskritai būtų vertinami tik tai viešų duomenų pagrindų. Tai yra labai svarbus pakeitimas. Aš. Uh, mm, Galiu pasakyti, kad mes esame parengę visą eilę pesticidų vertinimų e, dokumentų ir e, tai yra studijos, kurios buvo atliktos valstybėse narėse. Ir dabar mes norėtumėm, kad finansavimas. Finansavimas yra labai svarbus klausimas šioms studijoms būtų pakeistas. Šiuo metu e, tos studijos yra atliekamos e, pavieniui ir pramonėje. Tai nepaprastai daug kainuoja. Ir uh, E, atitinkami mašto ir vidutinės įmonės negali patekti į rinką. Pesticidų vertinimas turėtų būti finansuojamas iš viešųjų lėšų ir vėliau e, viešosios agentūros, kompetitingose institucijose, laboratorijose galėtų atlikti tuos tyrimus. Ir tų, jų išvadas būtų galima skelbti šimtų procentų. Tai yra atsakymas į jūsų antrąjį klausimą, kuris taip pat yra labai svarbus jei kalbame apie karjerą, Europos e, politinės institucijos e, kalba apie universitetų ir įmonių viešųjų privačiųjų partnerysčių įteisinimą. Mes e, žinome, kad mokslininkai galvoja apie savo karjerą, jie turi siekti savo reputacijos nepriklausomai nuo pramonės pinigų, pramonės įtakos. Ir paskutinis kalbėtojas, pons Kaputo. Grazie. Ačiū, pirmininkė. ECA agentūros e, vertinimas buvo pagristas Vokietijos e, institutų vertinimu. Buvo e, orientuojamasi tik į gryną glifozatą, bet ne į kitas medžiagas, kurios naudojamos kartu su glifozatu pesticiduose. Ir aš noriu pasiteirauti e, pono Baumer, kodėl ECA ir EFSA vertinimas buvo atliktas remiantis tuo pačiu tyrimu, kurį atliko Vokietijos institutas ir kodėl nebuvo vertinami junginiai, kuriuose buvo glifosato. Yra ir, ir E, tokių e, pramonės atliktų tyrimų, su kuriais negalėjo net susipažinti e, tarptautinė kovos su vėžiu organizacija, agentūra. Ar tai tikrai atitinka Europos teisingumo teismo sprendimą? Ir galiausiai noriu pasmalsauti, koks yra ryšys tarp EFSA ir EHA, kas atsitinka, uh, jeigu vienos agentūros vertinimas prieštarauja kitos agentūros sutiktam vertinimui. Um, point... Ponas Baumer, visų pirma buvo teirautasi, kodėl buvo uh, orientuojamasi tik į vieną medžiagą. Uh, Mūsų vertinimas paprastai taip atliekamas. Mes orientuojamės tik į vieną medžiagą. Jeigu reikėtų vertinti mišinius, tai būtų tikrai viskas labai sudėtinga. Ir aš čia neturiu jokio mokslinio atsakymo. Mes e, klasifikuodami ir ženklintami orientuojamės į atskirą veiklęją medžiagą, bet ne į mišinius. Tai jau daroma vėliau valstybėse narėse. Dėl viešų ir neviešų duomenų. Aš manau, kad mano agentūra mūsų agentūrai netaip svarbu, ar duomenys skelbiami viešai ar ne. Mes vis tiek sugebėme, sugebėme atlikti savo darbą. Dabar dėl ryšio tarp EHA ir EFSA agentūrų. EFSA yra penkeriais šešeriais metais vyresnė agentūra. Mūsų agentūra įsikūrusi šiaurėje, EFSA pietuose, taigi mes esame šalta agentūra, o jie yra karštuoliai. Koks yra ryšys tarp šių agentūrų, nustato įvairūs teisės aktai. Ir jeigu mūsų nuomonės išsiskirtų, tai mes tą kažkaip turėtume padaryti. Pareitie tokiu atveju yra jau buvę, kad mums reikėjo susitarti, kai nuomonės išsiskyrė. Ar mūsų komitetai turi padaryti tokias pačias išvadas? Ne, mes esame nepriklausomi vieni nuo kitų. Trumpai tariant, Agentūros yra nepriklausomos. Ačiū. Dėkoju. Tuo ir baigėme šios dienos diskusiją. Buvo be galo įdomi diskusija. Ji buvo įdomi ir parlamentarams, ir piliečiams. Envi komitetas savo darbą tęs pusę trijų. Ačiū visiems. Skanių pietų.